aptariama šioje salėje. Kad tangi visi susirinkome aptarti labai svarbę temą ir aš visuomet labai žavėjausi šio pakomitečio darbu. Ir atvirai kalbant, vertindamas e, Nobelio premijos laureatus Nadia Murat ir prieš tai Malala, Nemanau, kad čia yra koks tai sutavimas, kad Europos parlamento Sakharovo premija buvo premija įteikiama tiems, kurie po to labai greitai gauna Nobelio apdovanojimus. Taigi Europos parlamentas yra lyderis, kalbant apie žmogaus teisės Europoje ir gal net visame pasaulyje. Per savo delegacijų darbą, per skubos tvarką tvirtinamas rezoliucijas ir taip pat per šio pakomitečio darbą jūs esate labai matomi. Taigi ačiū už tai. Mes gyvename pasaulyje, kaip jūs teisingai sakėte savo įžanginėme žodėje, kuriame nors ir švenčiame žmogaus teisų pasiekimus, bet vis tiek žmogaus teisės susiduria su išpoliais įvairiose šalyse, kurios politiškai, ideologiškai nusiteikusios prieš žmogaus teisės. Ir šios eros bruožai, lygnant su ankstesnėmis epochomis, yra tai, kad tiem, kuriems nepatinka, nepatinka žmogaus teisės, ne tik sako, kad, na, palikite mane ramybėje ir panašiai, bet jie bando blogas, blogą savo praktiką, blogą žmogus teisų naratyvą perkelti kitur savo kaimynams, geografiniams, tiesioginiams kaimynams arba toms šalims, į kurias investuoja pinigus. <clears throat> Arba tą daro per jungtinės tautas ar kitas daugia šalės tarptautinės institucijas. Taigi, trumpai tariant, Antonijo, norėčiau pasakyti, kad mūsų užsienio politikoje, ką mes pradėjome daryti, pradėjome daryti du dalykus vienu metu. Mes siekiame geresnės gynybos, nebūdami, ne, ne, negalėdami neapsiginti ir bandome vykdyti aktyvesnius veiksmus. Kalbant apie gynybą, aš e, turiu omenyje visas tas situacijas, kur mes sprendžiame neigiamas žmogaus teisų situacijas ir naratyvus ar praktiką. Kovojame su žmogaus teisų pažeidimais ir dažnai naudojame tylę diplomatiją arba griežtą viešą diplomatiją. Ta darome derindami veiksmus vieni su kitais, tam, kad e, žmogaus teisų situacijos prastėjimas ir, ir bandymas pakeisti žmogaus teisų naratyvą, kad tos pastangos neduotų vaisių. Ir mes nesame visiškai neaktyvūs, mes bandome strategiškai eksportuoti savo gerą žmogaus teisų praktiką kitiems. Tad negalime taikstytis tik tai kovodami su tais, kurie bando sumenkinti mūsų naratyvą, mes bandome kurti pozityvų naratyvą taipogi. Ir labai trumpai norėčiau pasakyti, ką aš turiu omenyje, ką tai reiškia praktikoje. Pirmasis dalykas, ką darome, mes kūrėme žmogaus teisų koalicijas visame pasaulyje ir tą darome uh, kurdami žmogaus teisų organizacijas, daugia šalės ir regio, regioninės, ar tai būtų Europos taryba, EBPO, ar jungtinės tautos, ar regioninių pagrindų, Azijos, Afrikos sąjunga, Amerikos žemynų sąjunga ir, ir panašus dalykai. Bet mes tą darome ir su konkrečiomis šalimis. Ir kai kalbame apie daugia šalės organizacijas, čia mūs, mes daugiausia dėmesio skiriame tam, kad daugia šalė žmogaus teisų gynybos sistema nebūtų sumenkina, nes tas daroma ir sunaikinta, nes tas daroma jau daugybę metų. Ir iš to kilo ir universalioji žmogaus teisų deklaracija, yra regioninė žmogaus teisų deklaracijos ir regioniniai mechanizmai toms teisėms įdėkti ir įgyvendinti, kaip kad, pavyzdžiui, žmogaus teisų teismas. Taigi visi tie, kuriems nepatinka žmogaus teisės, pirmiausia, jie nori sumenkinti tas organizacijas, kurios tai kontroliuoja. Tai yra organizacijos, iš kurio didžiausias įsipareigojimas žmogaus, kyla didžiausias įsipareigojimas žmogaus teisėms. Kalbant apie regioninės organizacijas, turime panašią, bet šiek tiek ir skirtingą situaciją. Čia yra Afrikos sąjunga, kuri turi tikrai gerai išsivyščią žmogaus teisų architektūrą, jeigu pažvelgtumėme į tekstus ir teismą, kuris įsteigtas toliau Amerikos žemynų regioninis bendradarbiavimas dar labiau pažengęs. Ir neseniai įsikūrusi ASEAN organizacija Azijoje ir jeigu pažvelgtumėme į tų organizacijų narius, pamatytumėme, kad ne kiekvienu atveju yra tos šalys, kurios, kuriom žmogaus teisės yra svarbios. Kai kuriuose organizacijoje, pavyzdžiui, pamatysime šalis, kurios nusigręžusios yra nuo žmogaus teisų, kai tuo tarpu yra tose organizacijose ir tokių, kurio, kuriems žmogaus teisės yra labai artimos. Taigi tokiais atvejais mes ES susitinkame su jais, palaikome žmogaus teisų dialogus. Mes eksportuojame, kiek įmanoma, savo žinias visose srityse, kalbant apie mm, smurtą prieš moteris, kultūrinės, socialinės teisės, visą tai, kas juos domintų, tikėdamėsi, kad suteiksime jiems daugiau galių žmogaus teisės perimti ir skatinti jas savo valstybėje, kuo galima efektyviau. Tai yra tokia strategija, kurios būdu mes būrėme koalicijas. Ir tai yra labai svarbu, mėly bičiuliai, dėl to, kad žmogaus teisės nebus įtvirtintos vienoje šalyje ar regione dėl to, kad tą liepia daryti ES. Ir mes tų svertų turime, tam tikrais atvejais turime ekonominių svertų, kartais tų svertų ir neturime, bet mes netremsime tų galių, kurios karinėmis priemonėmis bando uh, paminti tas teisės. Taigi, tos organizacijos, tarptautinės regioninės organizacijos, kurios gali skatinti teisės, labai svarbu, kad jos galėtų tą daryti. Bet mes darome ir kitus dalykus, kurdami strateginės koalicijas. Mes daugiau dėmesio skiriame toms pasaulio šalims, ne regionams, bet šalims, kurios priklauso žmogaus teisų pilkai zonai. Ir svarbu tai, kad šiandieną gan greitai ir lengvai gali identifikuoti tas šalis, kurios yra blogos žmogaus teisų prasme, kurios siekia jas paminti. Ir taip pat gan lengvai galima identifikuoti tas šalis, kurios yra pasiryžusios įgyvendinti ir siekti žmogaus teisų. Aišku, niekas nėra tobulas, kalbant apie žmogaus teisės, bet jeigu pažvelgtumėme, pažiūrėjau, Europos Sąjungą, tikriausiai pasakytumėme automatiškai, kad yra tas pasaulio regionas, kur žmogaus teisės iš esmės yra viso mūsų darbo esmė ir centras. Bet kai identifikuoji blogiečius ir geriečius, mes labai dažnai tame procese ignoruojame vieną dalyką. Yra tarpe daug šalių. Tų šalių, kurios gal nėra nusiteikusios prieš žmogaus teisės, bet vis tiek jos kaip ir pereina į demokratiją, bet dar neturi demokratijos žmogaus teisų tradicijų, kurios būtų įsišaknyjusios. Ir galbūt ten yra ir plėtinė visuomenė gal laisva, tačiau vis tiek vyriausybė siekia uh, kartais gan pasitelkdama smurtą atremti tas e, pilietinės visuomenės organizacijas, kur galbūt yra noro kažką gero padaryti, bet nėra institucijų, nėra teismų sistemos nepriklausomos ir panašiai. Taigi tos pilkosios šalys, mes su jomis bendradarbiaujame uh, per gerų žmogaus teisų istorijų iniciatyvą, kuri buvo pradėta New York'e, paskelbta New York'e šiais metais rugsėjo mėnesį su jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Gutierės Mišel Bašelė, naujų žmogaus teisų vyriausiųjų galiotinių Frederika Morgerini, kuri yra šios iniciatyvos lyderė ir 14 užsienio reikalų ministrų, kurie dalyvavo iš įvairių pasaulio šalių. Iš Latino Amerikos, Azijos, Afrikos, e, rytų kaiminystės, pietų kaiminystės šalių. Uh, Okeanijos šalių. Ir mums ypatingai yra svarbu šioje, šiame ideologinėme mūšyje, kovojant su blogiečiais, bandant juos, kurie bando įbauginti arba įtikinti kitus, sakydami, kad žmogaus teisės yra blogai, tai mes bandome čia užtikrinti, kad kuo galima daugiau pasaulio šalių per savo gerą praktiką ar pavyzdžius įrodytų, kad yra daug vyriausybių, kurios nevertina žmogaus teisių kaip nukreiptų prieš saugumą. Žmogaus teisės vertina kaip elementą siekiant užtikrinti tvarų saugumą šalyje ir kovojant, kovoti su terorizmu. Jie nemano, kad žmogaus teisės yra ekonominės plėtros kliūtis. Jie vertina žmogaus teisės kaip ekonominios plėtros neatskiriamą dalį. Ir pilietinę visuomenę jie vertina kaip pagrindinį veikėją, kuri turi dirbti su vyriausybėmis, vyriausybė šiuose abiejose srityse. Ir visos to šalis New York'e nusintė tą signalą ir mes būrėme šią koaliciją ir tą darysime per atinančius keletą metų. Kitas dalykas, ką darome, mes kūrėme pilietinę visuomenę. Pilietinė visuomenė pati savaime tikriausiai yra pirminis žmogaus teisų savininkas. Ir jeigu jie gali dirbti žmogaus teisų srityje, tuomet vietoje žmonės įsisavina žmogaus teisės. Ir būtent tas nepatinka vyriausybėms, kuriams nepatinka žmogaus teisėms, jiems nepatinka tokia visuomenė pilietinė. Taigi mes esame tikriausiai didžiausia pilietinės visuomenės rėmėja visame pasaulyje, ne, tiek, ne vien tik tai finansiškai, skiriame daug lėšų pilietinės visuomenės paramai, bet taip pat ir politinė prasme vyriausiai įgaliotinė Frederika Mogherini arba aš, arba visi kiti Europos sistemoje, jeigu jie apsilanko kažkurioje pasaulio šalyje, kur susitinkame ne vienodų pagrindų su pilietinė visuomenė, kaip susitinkame su vyriausybė, mes ir ten bandome vesti žmogaus teisų dialogą ir daugeliu atveju mums pavyko pastaraisiais metais suburti pilietinę visuomenę iš Europos ir iš tų šalių kartu su vyriausybėmis, kurios aptarė žmogaus teisės. Daugelis vyriausybių pasaulyje tam priešinasi. Jie nenori, kad pilietinė visuomenė būtų vertinama kaip lygi partneriai aptariant žmogaus teisės Tačiau jie susitaiko su tuo, nes ES atvyksta ir sako, reikia tą daryti. Mes giname žmogaus teisų gynėjus visame pasaulyje, ypač kai jiems kyla grėsmė. Ne vien tik tai mes stebime jų atvejus, bet taip pat mes kūrėme ir apsaugos mechanizmus jų šalyse, yra daug kitų dalykų, ką darome. Gal aš taip jau ilgai kalbu, tai dar norėčiau vieną dalyką pridurti. Ekonominės socialinės teisės mums lygiai taip pat svarbios kaip pilietinės ar politinės teisės. Vienas dalykas, ko nežino žmonės ir tai yra strategijos dalis, būtent, kad dauguma jungtinių tautų rezoliucijų apie ekonominės kultūrinės teisės yra rezoliucijos, kurios buvo rengiamos ir pateikiamos ES valstybių narių. Labai dažnai girdime kritikos. Sakoma, kad jūs Europoje tai tik tai pilietinėmis ir politinėmis teisėmis domitės, o kultūrinės teisės jums nerūpi. Ne, taip nėra. Ir mes supratome, kad mes tampame labiau patikimi tuo met, kai daugiau dėmesio skiriame ekonominiams, socialiniams teisėms, o ne politinėms ar pilietinėms. Nes be jokios abejonės visos teisės yra tarpusavį susijusios. Ir ES darbo atverkė 2030 metams skirta jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslams, čia irgi mes e, užtikrinome, kad visur būtų integruotos žmogaus teisės. Ir dabar turime labai galingą dokumentą, kuris buvo patvirtintas visų pasaulio šalių, būtent kur dėmesys skiriamas vystamajam bendradarbia, bendradarbiavimui žmogaus teisų kontekste. Taigi, tie dalykai yra svarbus, tai nėra nereikšmingi biurokratiniai dalykai. Tuo metu, kai šalis bando sumažinti žmogaus teisų erdvę, mums pavyksta daugeliu atveju išplėsti tą erdvę. Dėl to ir imamės tokių aktyvių puolamųjų veiksmų. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kai lankausi pasaulio įvairiose šalyse, kaip ir jūs, su Europos parlamento apsilankimais, dažnai girdžiu, kad kai neveikia joks, joks argumentas, argumentas su kuo jūs kalbotės, ponė Lambrinydis, Europos Sąjungoje. Jie kelia tą klausimą, kai kalbama apie migraciją, radikalėjimą, ksenofobiją, ekstremizmą Europoje. Jie klausia ne dėl to, kad norėtų susėsti ir aptarti mūsų problemas ir kartu jas išspręsti. Ne, jie tą klausimą užduoda dėl to, kad sako, na, jau nekritikuokit manęs, ir aš nieko tada ir, ir apie jūs nekalbėsiu. Bet esmė yra ta, kad aš apsuku tą klausimą kas kart ir raginu jūs tą padaryti, nes tai, taip, ES yra problemų, bet aš noriu jūs įspėti, kad nepatektumėte į pastus, neteisingo ekvivalento pastus, kai jūs dėmesį skiriate mūsų netobulybėms ir sakote, na pažiūrėkite į mus, mes turime problemų, tai o ką jūs neturite? Esmė čia yra ta, kad taip, niekas nėra tobulas, bet tai nereiškia, kad dėl to visi lygiai taip pat netobuli žmogaus teisų srityje. Koks yra žmogaus teisų lakmuso popierėlio testas, jeigu tai nėra tobulybė. Mano atsakymas partneriams visame pasaulyje yra tai, kad lakmuso popierėlio testas yra štai koks. Ar jūs norite tas netobulybės ištaisyti, ar bandome, bandote jas paslėpti? Ar jūs turite stipres nepriklausomas institucijas, kurios verčia jūs nuolatos stebėti situaciją ir neleidžia jums kažką įkalinti ir apsimesti, kad nėra problemų. Ar turite nepriklausomus teismus, parlamentą, nepriklausomą žiniasklaidą? Ar turite nepriklausomas nacionalinės žmogaus teisų institucijas? Ar iš principo turite nepriklausomą pilietinę visuomenę, kuri gali jūs kritikuoti? Jie gali jūs kritikuoti, gali jūs paremti. Galbūt jūs nesutarėte tarpusavėje, bet leidžiate jiems egzistuoti dėl to, kad daugelį, daugeliu daugelį kartų jie verčia jūs būti geresniais. Ir tai yra esminis dalykas, ką mes darome. Mes kūrėme institucijas. Mes, ES, rodome pirštu į tuos atvejus, kai yra pažinėjimo žmogaus teisės, bet mes suvienime pajėgą su visais, kurie nori dirbti su mumis, kad, kad būtų kūriamos tos institucijos, nes jos yra tos, kurios leidžia pasiekti rezultatų ir skirtumo tarp tų, kurie nori kalbėti ir tų, kurie nenori kalbėti. Būkite atskaitingi. Pasirūpinkite, kad tokie būtų ir kiti. Dirbkime iš vien, kad būtumėme geresni patys ir visas pasaulis būtų geresnis žmogaus teisų prasme. Susitelkime ties tuo, kad yra įstatymai, bet galiausiai visi mes turime susitelkti ties vertybėmis. Per pastarosius keletą metų mes galbūt daugiau dėm, daug, per daug dėmesio skiriame tam, kad žmogaus teisės yra įstatymas. Mes reikalavome pasirašykite šitą deklaraciją, pas, pas, pasirašykite šitą dokumentą ir panašiai. Mes skambame tada kaip teisininkai. Galbūt taip ir turime skambėti, nes tai yra tarptautinė teisė, tai yra žmogaus teisų didžiausias sėkmingas pasiekimas. Tačiau žmogaus teisės ne, neatsiranda iš teisininko mąstymo. Jos kyla iš tų atvejų, kai yra didžiausi pažeidimai žmogaus teisų, žudinių, antrojo pasaulinio karo baisybių žmogiškasis orumas, jeigu įvertintumėme bet kokią kultūrą ar religiją, yra esminis tos kultūros ir religijos elementas. Galbūt Afrikoje jie, jie nevadina tai žmogiškojo rūmų, jie vadina vundu, bet jis yra ir tenais. Ir mes negalime ignoruoti to, kad kas kart, kai mes kovojame už bet kokios mens teisės, mažumų teisės, kurias pamina tie, kuriems ta mažuma nepatinka, mes giname ne tik tų žmonių teisės, Mes giname ir bet kokios visuomenės teisės kurtis pagarbos, įtraukties pagrindų ir meilės pagrindų. Mandela pasakė, jeigu gali išmokti kaip nekesti, nes niekas negimė nekesdamas. Jeigu išmoksti nekesti, tai gali išmokti ir mylėti. Mes turime patys sa save ir kitus išmokyti mylėti ir mes tą darome tą e, palaipsniui. Dėkoju. Thank you, Stavros. Stavros eh, Petra. Ačiū Stavrosai, dabar Petras. Ačiū Antonijo. Ačiū Stavros už tokia įkvepiančia kalbą ir tą patirtį, kurią pasidalinai ir kuri kaupiama kiekvieną dieną. Kolegos, mėly nacionalinių parlamentų atstovai, ponios ir ponai, leiskite padėkoti Jums už tai, kad šiandieną žmogaus teisų savaitę galime švesti drauge. Tai yra puikia diena. Per pastarosius keltą metų mes matėme tam tikrų e, žingsnių atgal žmogus teisų demokratijos srityje ir Europoje, ir visame pasaulyje. Reikia apie tai kalbėti atvirai. Turbūt niekam nereikia priminti, koks svarbus dalykas yra žmogaus teisės nudienoje. Ir todėl šiandien, kaip niekada, mes atkakliai turime tęsti savo bendrą kovą. Kaip žinote, šiandien mūsų diskusija sukasi apie tai, kad žmogaus teisės turėtų būti ES ir valstybių narių išorės politikos na, kertinis akmuo. Žmogaus teisų gynimą galima pavadinti arba ar, tą, ar, tą, tą, tą žmogaus teisų perkelimą e, į visas išorinės politikos sritis galima laikyti tokiu laipsnišku procesu, kada iš tikrųjų e, nebeapsiribuojame vien tik tai retoriniais posakiais apie žmogaus teisės E, čia mes turime kelti rimtų konceptualinių ir teisinių klausimų ir e, aiškiai apsibriežti, kaip tarptautinės teisinės normas perkelti į konkrečią politiką ir programinio pobūdžio veiklą. Šiandieną aš tikiuosi, kad su jumis aptarsime šiuos bei kitus klausimus ir taip pat ką Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai turėtų daryti tam, kad pasiektumėm labiau sistemiško ir e, nusaikesnio žmogus teisų perkelimo į visas ES šonės politikos kryptis proceso. Na, iš tikrųjų, galima tai padaryti keliais būdais. Per tarp institucinius santykius galima įkvėpti kitas ES <clears throat> institucijas žmogaus teisų klausimus, įtraukti jų santykius, jų ryšių palaikymas trečiosiomis šalimis. Maža to, Europos parlamento kasmetinė ataskaita apie žmogaus teisų ir demokratijos būklę pasaulyje <clears throat> yra labai reikalingas instrumentas, kuris leidžia suprasti, ar mūsų žmogus teisų palaikymo veikla nukreipta teisinga linkme. Praeitą savaitę Užsienio reikalų komitete mes patvirtiname 2017 metų ataskaitą apie žmogaus teisės demokratiją pasaulyje. Aš buvau pranešęs ir aš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Užsienio reikalų komitetas mm, labai vieningai šiuo atveju sureagavo. Didžioji dauguma mūsų narių pritarė šitai ataskaitai, ataskaitos projektui ir aš dabar laukiu nekantriai gruodžio mėnesio plenarinės sesijos Strasbūrė. E kur vyks galutinė diskusija ir galutinai turėtų būti patvirtinta šita žmogaus teisų bei demokratijos būklės pasaulyje 2017 metais ataskaita. E, turiu pasakyti, kad čia mes iš tikrųjų apžvelgėme iššūkius, kurie kyla žmogaus teisų srityje tiek e, trečiosios šalise, tiek ES, tiek kaiminystėje. Tai yra labai svarbu, kad būtų galima e, veiksmingiau sureaguoti <clears throat> Mums labai svarbu, kad žmogaus teisės iš tikrųjų būtų įtrauktos į visas ES politikos kryptis kurios turi kažkokią tai išorinę dimenciją, tai yra vystimasis, tai yra migracija, tai yra saugumas, kova su terorizmu, moterų teisų gynimas, plėtra bei priekyba. Jokių abejonių, kad <clears throat> sanglauda tarp išorės ir vidaus ES politikos yra labai svarbi, jeigu norime, kad ES žmogaus teisų bei užsienio politika būtų veiksminga. E, kolegos, be abejo, nereikal turbūt kartoti, kad ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai šiuo atveju gali suvaidinti lemiamą vaidmenį šiame procese. Visų pirma, valstybės narės turėtų rodyti pavyzdį užtikrindamas žmogaus teisės savo atitinkamiems gyventojams. Tik tai, kada mes e, iš tikrųjų laikome žmogaus teisų, užtikriname laisvę, užtikriname žodžio laisvę e, savo šalyse, tik tada mes e, galime būti iš tikrųjų priimami kaip dėmesio verti pavyzdžiai. Bet to Europa turi kalbėti vienu balsu. Mums reikia geriau koordinuoti savo išorės politiką, kadangi tik tai tokiu būdu mes galėsime E, sulaukti stiprios, e, galėsime pasiekti tvirtos politinės reakcijos ir pasiūsti aiškiai žinia pasaulį. Na ir mes turime pozityvių pavyzdžių šitokių e, koordinuotų veiksmų. Pavyzdžiui, prisiminkime Skripalių apnuodimo bylą Salzburgėje, Junktinėje karalystėje. E, kada įvykio kulminacija buvo e, rusų diplomatų išsiuntimas iš tokių šalių kaip Prancūzija ar Vokietija, taip pat naujos tarptinės sankcijos. Dar viena sąlyga būtų žmogus teisų standartų taikymas ne tik tai laikantis e, tarptinių sutarimų ir konvencijų ir pasirašant jos, bet taip pat ir pasirūpinant, kad e, šitie dokumentai būtų laiku ir teisingai gyvendinti. Pavyzdžiui, sutartis, tarptautinės sutartis dėl ginklų priekybos negali būti vien tik tai valstybių narių, pavienių valstybių narių klausimas. Šitokios sutartis, jos vykdymas turi atgarsių visame pasaulyje. Maža to, mes taip pat turime skatinti pilietinę visuomenę tiek ES, tiek kaiminysės valstybėse, nes iš tikrųjų visi pokyčiai prasideda nuo žmonių. Taigi mes turėtumėm stiprinti pilietinės visuomenės aktyvų dalyvavimą ir skirti reikiamų išteklių tam, kad būtų geriau apsaugoti e, kovotojų žmogaus teisės, panaudant tokius instrumentus kaip Europos instrumentas demokratijai bei žmogaus teisėms užtikrinti. Na ir galų galia ir benes svarbiausia, mes turime nulatos apžvelgti išmoktas pamokas savo užsienio, kaiminystės ir kitose politikos rytise. E, nustatyti geriausius pavyzdžius ir palaikyti socialinės, ekonominės bei žmogaus teisų reformas trečiosiose šalise. Iš tikrųjų, e, šiuo atveju ES ir trečių šalių santykiai yra labai svarbus šiame kontekste. Taigi, ponės ir ponai, nebenorėdamas toliau jūsų gaišinti, raginčiau pradėti diskusiją, kurios pats nekantriai laukiu. Ir aš tikras, kad mūsų pasikeitimas nuomonėmis iš tikrųjų atneš tolesnės naudos e, mūsų būsimam bendradarbiavimui šioje srityje. Ačiū. Gracija. Dėkoju Petrui. Turime maždaug pusvalandį tam, kad galėtume aptarti pirmąją šiandienos renginio temą. Ir jei norite pasisakyti, turėkite galvoje, kad e, neturėtumėt kalbėti ilgiau nei po dvi minutės, nes e, tokia yra praktika taikoma šiame parlamente, tam, kad, nes mes norime, kad po to jūsų pastabas galėtų mūsų svečiai sureaguoti. Pirmasis kalbėti užsirašė Airijos atstovas Morin. Atstovė Morin. Labas rytas. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę pasisakyti šiame renginyje. Pirmiausia, aš norėčiau e, priminti, kad Airija suvaidino svarbu vaidmenį, kai buvo tarmėsi dėl tvaraus vystimosi tikslų. Ir mūsų pagalba yra skirta kovai su skurdu Ir mes nesitikime jokios gražos iš savo tos paramos ir e, padedame pažeidžiamiausioms tautoms ir šalims. Ir e, to pasimokime iš savo istorijos. Niekuomet ne, nebuvome kolonijinė valstybė ir žinome, kas yra badas. Taip, mūsų uh, E, politikos tikslai yra labai ambicingi, labai plataus užmojo, bet aš manau, kad mes tikrai turime daryti viską, e, kad padėtume. Ir reikėtų pakalbėti, pažiūrėjau, apie priekybą ginklais. Što šalės, kurios yra Europos Sąjungoje, yra de jungtinėse tauto, e, tautose, prekiaudamos ginklais prisideda prie da, skurdo, da, bado sklaidos prie e, neteisingumo įsitvirtinimo tose šalise. Ir šios šalis e, prisideda prie to, kad e, tose šalise, kur vyksta konfliktai, yra išvaistomos didžiulės lėšos. Ir mes dar dėl to nieko nepadarėme. Taip pat nieko nepadarėme ir dėl klimato kaitos. Ir kai mes žiūrime apskritai į saugumo politiką, reikia suprasti, kad kariuomenės nesumažina bado skurdo ir uh, uh, neįveikia karo, kaip tik atvirkščiai, jie padidina vis, visus tuos reiškinius. Ir tą matome ypač viduržmio jūros regione. Ir turėtume paklausti savęs, kurgi yra mūsų darb, žmogaus teisų darbo atvarkė, kai mes veikiame viduržmio jūro, jūros regione. Atėjo laikas mums ne tik kalbėti, bet ir veikti. Ir užtikrinti, kad mūsų politika nebūtų prieštaringa, nes kartais duodame vieną ranką, atimama kita. Ir taip mes esame de, didžiausi pagalbos teikėjai, bet dažnai mes ir sukūrėme sąlygas tam tikroms problemams atsirasti. Ir mes galime padaryti kur kas daugiau. Nes kartais man atrodo, kad mes sakome visiškai prieštaringus dalykus. Merci, monsieur le président. Pone Suskin, dėkuoju, panie pirmininkė, aš kaip ir e, kolegė iš Airijos e, norėčiau pasakyti, kad jos, kad e, iš tikrųjų klausimas buvo labai tinkamas ir mes turėtume pagalvoti apie tai, kas vyksta ES viduje. Pavyzdžiui, kai mes stebime, kad vis didėja neliberalių, nedemokratiškų tendencijų įvairiose ES šalyse ir dėl to mums vis sunkiau suformuoti bendrą išorės veiksmų politiką. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinat visus, visas šias tendencijas, nes jo tai atitinka ir tai, kas vyksta Rusijoje ir kitose de, mūsų kamininėse šalyse. Ir galima kalbėti apie čia ir apie Egiptą, apie Izraelį kuri des, yra de, demokratiška šalis, tačiau jį vykdo tokią politiką, kuri kelia grėsmę de, uh, žmogaus uh, E, žmonių gyvybei. Ir būtų labai įdomu išgirsti, kaip jūs vertinate visus šios įvykius ir visas šias tendencijas. Dėkuoju. Toliau Europos parlamento narys ponas Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia pasveikinti Stavros Lambrinydės, buvusi kolega. Porą žodžių dabar apie ką tik pateiktus pristatytus klausimus ir keli žodžiai apie tai, kokios, kokias priemonės naudoja Europos parlamentas e, skatinama pagarbą žmogaus teisėms. Pirmiausia, mes turime metinę ataskaitą kur yra rengiama, pristatoma kiekvienų metų pabaigoje ir aš galiu pasakyti pranešimą metinį. Uh, Ir aš galiu Jums pasakyti, kad pastaraisiais metais mes vis daugiau dėmesio skirdavom demokratijai, nes manome, kad negalima kalbėti apie žmogaus teisės, nekalbant apie demokratiją. Ir e, mano bičiulis ponas Štrevičius, man atrodo, rengė savo šių metų pranešimą vadovaudamasis tą pačią dvasę. Be to noriu taip pat jums priminti, kad kiekvieną mėnesį mes tvirtiname skubos tvarka rezoliucijas dėl žmogaus teisų. Tai yra unikalus dalykas ir beje būtų labai įdomu sužinoti, kodėl nėra tokios praktikos nacionaliniuose parlamentuose. Kiekvieną mėnesį Strasbūrė mes tvirtiname tokias rezoliucijos ir gal nacionaliniai parlamentai galėtų perimti tokią praktiką. Be to, norėčiau paminėti, kad mes rengėme labai daug klausimų Ir čia, ir Strasbūrė. Ir kalbame apie, per tos klausimus dažnai apie žmogaus teisės. Žinau, kad nacionaliniuose parlamentuose kai kuriuose vyksta panašus klausimai, bet vėlgi ne visur. Ne visur taip yra. Kiekvienais metais mes taip pat įteikiame ir Sakarovo premiją už minties laisvę. Ir šiemet mes ją įteiksime ponui Sensovui, režisieriui iš, Ukrainoj, iš Ukrainos. Be to, mes galime stebėti rinkimus. Ir visuomet, kai stebime rinkimus, galvojame apie pagarbą žmogaus teisėms. Ir taip šioje srityje mes bendradarbiavome su keliais nacionaliniais parlamentais, naudodomės į, įvairiais formatais, įvairiais kanalais ir žinome, kad ir nacionalinių parlamento atstovai gali dalyvauti rinkimų stebėjimo misijose, kurias rengia ABPO. Ir būtų labai įdomu man išgirsti kolegų nuomonę apie tai, kaip galima būtų gal sinchronizuoti mūsų veiksmus čia, Europos parlamente, ir tai, ką daro nacionaliniai parlamentai. Panas Kan, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad Stavras labai malonu e, vėl jūs matyti. Dėkoju Jums už visą Jūsų darbą. Už e, Jūsų darbą da, kaip Europos Sąjungos atstovo žmogaus teisėms. tai, ką jūs sakėte apie Mandelą, yra visiškai tai teisingai. Jis visuomet sakė, kad niekuomet negalima prarasti vilties. Ir Federikas Watsas, britų dailininkas, laikėsi tokio pat požiūrio beje. Yra Kai mes galvome ES išorės veiksmų politiką, turiu pripažinti, kad man karstai tais atrodo, kad mums labiau rūpi prekybos rytyje, pavyzdžiui, sustiprinti e, savo santykius, bet ne visuomet pavyksta darbo atvarkės e, pirmoje vietoje užtikrinti, kad būtų žmogus teisės. Pagalvokime, pažiūrėjau, apie Kiniją ir Indiją. Jas pažvelgsime į tai, kas vyksta šiuose šalise. Ir jūs žmogaus teisų komitete Europos parlamente dažnai kalbate apie žmogaus teisų pažeidimus, uigūrų teisų pažeidimus. Į Kašmyrą, pavyzdžiui, taip pat neleidžiama parlamento nariams nuvykti, kai jie važiuoja į Indiją. Problema, mano galva, yra ta, kad tai yra istoriniai konfliktai. Ir kartais tai yra teritorinio pobūdžio konfliktai, kaip, pažiūrėjau, Kašmyro atveju. Bet e, viena vertus atrodo, kad mes, e, mes sakome, kad taika yra e, tiesiogiai susijusi su žmogaus teisėmis, bet kart, kartais reikėtų nepamiršti, kad žmogaus teisės gali būti pažeidinėjimas kiekvieną dieną. Ir gal reikėtų atskirti uh, ilgalaikių konfliktų sprendimą ir užtikrinimą, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Štai toks būtų mano klausimas. Barbara. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymus ir aš norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, da, dėl tvarkos sąrangos pagristos taisyklėmis Ponas Boltonas, e, pažiūrėjau, pasisako prieš tam tikras taisyklės ir kai kam atrodo e, kitur taip pat, kad žmo, e, jiems nėra taikomos tam tikros taisyklės. Ir aš manau, kad jūs iš savo patirties jungtinėse tautose tą puikiai suprantate. Mes savo rezoliucijose ir ponaus revžių rengiamame pranešime, aš manau, mes turėtume išsakyti tokią poziciją, kuri būtų ir jums naudinga. Ir manau, kad mes taip pat turėtume turėti atskirą atstovą ES, kuris rūpintųsi humanitarinę teisę ir humanitarinės teisės užtikrinimu pasaulyje, nes tai yra siejasi su žmogaus teisėmis. Ir aš tikrai tikiuosi, kad Federika Mogherini pritartų šitokiam mano pasiūlymui. Antra, Europos Sąjungoje mes matome, kad kai mes nuvykstame jungtinės tautas, tuomet mums išsakyti vieningą poziciją yra, darosi vis sunkiau. Net ir tokiais aktualiais klausimais, kaip, pavyzdžiui, globalus sustarimas dėl migracijos. Yra valstybių narių, kurios e, nenori pripažinti realybės. Pavyzdžiui, Austrija, Lenkija ir Vengrija ją neigia. Ir matome, kad nepaisant to, kad šis visuotinės susitarimas dėl migracijos nėra koks nors naujas teisės aktas, tai yra tiesiog jau taikomos politikos toks savadas, vis tiek tam yra priešinamasi. Taigi su tai sumažina mūsų regiono galimybės paveikti šią politiką. Ir trečias dalykas, mes suprantame, kad mes esame, mūsų ekonomika yra labai stipri ir kad dažnai mes ir vadovaujamės ekonominiais interesais, bet aš manau, kad mes turėtume susijęti uh, labiau prekybos lengva, lengvatas ir žmo, tam tikras žmogaus teisės. Gal taip būtų geriau. Pažymiai, Mianmarė, Vietname ir Kambodžoje. Uh, galima būtų tikrai užimti griežtesnę poziciją šių šalių atžvilgių, aš manau. Jensen. Äh, ähm, äh, Ačiū pirmininkė. Aš esu gan nauja e, šiame parlamente man labai įdomios šios diskusijos ir aš norėčiau iškelti vieną mintį. Kai kalbame apie išorės veiksmus ir žmogaus teisės, Mes e, Vokietijos Bundestage turime programą. Parlamentarai, programą parlamentarai gina parlamentarus. Tai yra toks e, konkretus konkreti sistema, kai yra bandoma apginti žmogaus teisų aktyvistus visame pasaulyje. Kai tik tai Bundestago narys gali perimti konkretų atvejį ir suteikti kiek įmanoma daugiau paramos tam aktyvistui ir gynėjui pasirūpinti, kad galbūt tas žmogus būtų išlaisvintas iš kalėjimo arba kokia tai galimybė jam toliau tęsti darbą pozicijoje. Aš norėčiau paminėti šią programą, nes kiek žinau, ji pasaulyje yra unikali ir galbūt tai būtų galimybė ir kituose nacionaliniuose parlamentuose kažką panašaus sukurti, kad mes ne tik bendrai labai kalbėtumėme apie žmogaus teisės, ką mes darome pagrįsdami savo politiką vertybėmis, bet konkrečius atvejus galime aptarti, kai galvoje turime konkretų asmenį ir konkretų veidą. Dėkoju. Tokias. Tokias. Elnök úr, tisztelt eh, Lambrindis úr, örömmel eh, üdvözöljük körünkben, mint régi kollégánkat ponė pirmininkė, ponė Labrindis. Dėkoju už tai, kad šiandien čia atvykote į Europos parlamentą. Aš norėčiau pasveikinti ir nacionalinių parlamentų atstovus, narius, ypatingai Vengrijos ir Rumunijos parlamento atstovus. Aš norėčiau aptarti kelis klausimus su jumis. Pirmiausia, kaip žmogaus teisės yra ginamos ES ir už jos ribų. Gan dažnai jaučiamės tokioje ksenofobiškoje, atsiprašau, šizofreniškoje situacijoje, kai giname ugurų, tibetiečių teisės, kai tuo tarpu yra šalių e, pas mus ES, kur mažumų teisės nėra gerbiamos. Pavyzdžiui, Rumunija. Aš priklausau vengrų mažumai Rumunijoje. Ir manau, kad būtų labai gerai, jeigu vyktų deramas bendradarbiavimas tarp Lybė komiteto ir Druo pakomitečio, kad galėtumėme taikyti tuos pačius standartus ir ES, ir tam, kas vyksta už jos ribų. Kitas klausimas yra ekonominio pobūdžio. Aš manau, kad ES labai lengvai taikstosi, kai kalba eina apie ekonominius interesus. Uh, ir neskiria žmogaus teisėms tiek daug dėmesio. Pavyzdžiui, pažvelkime į Kiniją. Jeigu pažvelgtumėme, kas vyksta su ugurais Kinijoje, tai akivaizdu, kad mes nepadedame tiem žmonėms. Tačiau lygiai taip pat tiesa, kad ekonominiai interesai čia yra svarbesni. Ir gan dažnai mes nesekame uh, pavyzdžiui, ugurų ar tibetiečių situacijos ar kitų mažumų padėties trečiosiose šalyse. Dar vienas klausimas yra susijęs su migracija. Jeigu pažvelgtumėme į Junktinių tautų susitarimą dėl migracijos, čia matome, kad kalbama yra apie migraciją kaip žmogaus žmogaus teisų kontekste. Tai yra tam tikras žmogaus teisų fundamentalizmas. Aš nemanau, kad galima būtų žmogaus teisę laikyti ES piliečių ir jų teisų bei saugumo ignoravimą laikyti žmogaus teisę. Ir mes daugiau dėmesio skirime ekonominiams migrantams ir jų teisėms. Aišku, mes turime apsaugoti pabėgėlius, turime juos priimti, bet kalbant apie ekonominę migraciją, tai aš nemanau, kad reiktų čia fabrikuoti žmogaus teisų problemą. Mes matome tuos ginčius, tas diskusijas ES, kalbant apie Junktinių tautų migracijos susitarimą, bet a, aš manau, kad turime apie tai kalbėti labai atvirai. Ir nenaudokime tikrai dviejopų standartų, kai apie tai kalbame. Ačiū. Ačiū uždėmesį. Dėkoju. Ir galiausiai kolega iš Europos parlamento. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, kaip kai kurie kolegos jau uh, minėjo, aš irgi norėčiau daugiau dėmesio skirti tam, kad kalbant apie vidaus ir išorės ES politiką, kai kalbame apie apsaugą žmogaus teisų laikymasi visame pasaulyje, Čia yra tam tikrų skirtumų ir aš sutinku su ponu Lavridės, kad ES yra ta vieta, kur žmogaus teisės yra labiausiai ginamos. Tačiau ir pas mus yra bėdų ir problemų. Ir jeigu tų bėdų mes nespręsime, tai pakenks mūsų patikimumui ir galimybėj aktyviai veikti už ES ribų. Kai kurie kolegos minėjo ir kitų pavyzdžių. Aš esu iš Katalonijos ir galėčiau labai ilgai kalbėti apie tai, kas vyksta mano šalyje, kalbant apie politinės ir pilietinės teisės, O šiandieną, štai kai kalbame dabar, praėjo 4, 400 dienų, kai nuo to laiko, kai du politiniai socialist, socialist, e, socialiniai aktyvistai sėdė jau kalėjime, 400 dienų, teismo procesas neįvyko, nežinome, kuomet pra, bus pradėtas teismo procesas, jie kaltinami sukilimu, tuo, kad surengė taikę masinę demonstraciją, bet taikę demonstracija, e, kurioje buvo siekiama Katalonijos nepriklausomybės. Taigi turime mes problemų čia ES ir mes privalome spręsti jas, jeigu norime būti patikimi pasaulio akise. Taigi čia parlamente mes e, visuomet pasisakome apie tai, kad reikalingas mechanizmas, kurio pagalba galėtumėme nuolatos uh, stebėti, prižiūrėti, kaip yra įgyvendinamos politinės ir pilietinės teisės ES ribose. Ir praeitą savaitę Strasbūrė mes patvirtinome rezoliuciją, kurioje ir kalbame apie tokią, kuriame kalbame apie tokį mechanizmą. Ir jeigu tas mechanizmas būtų įdėktas ir nuolatos būtų prižiūrima kiekviena valstybė narė, kalbant apie žmogaus teisų apsaugą, Aš manau, tokiu būdu lengviau būtų mums imtis uždavinių ir tas, tie uždaviniai būtų lengvesni, ginant žmogaus teisės už ES ribų. Ačiū. Kągi, 4-5 minutės kiekvienam atsakymams, prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegos už nuomonės ir klausimus. Pradėsiu nuo pradžių nuo atstovės iš Airijos pasisakymų. Aš labai vertinu Airijos vystomą bendradarbiavimo politiką, vykdomą įvairių valstybių atžvilgių. Vėlgi manau, kad reiktų mums visiems gerinti vystomą bendradarbiavimo politiką ir jos efektyvumą, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai ir kad būtų sukūriama tokia galimybė, kad tos valstybės pačios galėtų save išlaikyti, tos valstybės, kuriams skiriama ta mūsų politika. Taigi turime tęsti tą darbą ir matyti, jisai bus netrumpas, bet mūsų tikslas yra užtikrinti, kad tos šalis taptų savarankiškomis. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakėte apie saugumo padėtį ir kaip čia keičiasi vaidmenys Bet vėlgi, atvirai kalbant, saugumas sugrįžo į Europos darbo tvarkę. Turime konfliktų, karų e, Europos žemynę ir daugelį dešimtmečių to nebuvo, o dabar sugrįžo tos bėdos ir turime jas atremti, negalime nuleisti rankų. Toliau ir yra ir teritorinio suverenumo klausimas. Jeigu kai kurie lyderiai kaimynams sako, man nerūpi sienos, man rūpi žmonės, tai, tai kažką tai reiškia. Mes turime atkoduoti tuos žodžius ir tą žinutę ir suprasti, kad be saugumo vystimasis nėra įmanomas ir priekyba nėra įmanoma, bendradarbiavimas nėra įmanomas. Aišku, mes turime padaryti viską, kad būtų laikomasi tarptautinių susitarimų ir kad tie, kurie pažeidžia saugumo susitarimus, už tai atsakytų. Nežinau, ar to pasieksime greitai, ar prireiks ilgiau ir daugiau laiko. Toliau jūsų klausimas apie tam tikrus neraminančius įvykius. Ilgą laiką žmogaus teisų standartai buvo laikomi tarptautiniais, universaliais. Tačiau dabar mes matome bandymų sukurti tam tikrus nacionalinius arba regioninius žmogaus teisų standartus. Kai kuriuose regionuose jau daugybę metų yra bandoma sakyti, kad universaliosios žmogaus teisės mums netinka. Mes turime surasti kažką, kas geriau tiktų mums pavyzdžiui, gėjų teisės mums neaktualios, moterų teisės vėl čia nėra, nesvarbu, pas mus kitokios tradicijos. Žiniasklaidos laisvė vėlgi čia galima būtų geriau pakontroliuoti tą žiniasklaidą. Tam, aš manau, visa tai yra neteisinga. Ir jeigu mes eisime tokia kryptimi ir turime atmesti nacionalinius regioninius žmogaus teisų standartus, turime siekti universalių teisių, kiek įmanoma. Ir šia prasme, pažiūrėjau, Rusijos pavyzdys yra ypatingas. Aš niekuomet Rusijos politikos nevertinčiau kaip galimybės perkelti Rusijos standartus į užsienį ir į artimiausius kaimynus, ypatingai nes jie neturi teisės tą daryti. Jie turėtų uh, laikytis tarptautinių standartų ir juos gerbti. Saligiškumas. Man patinka žodis daugiau už daugiau. Mes turime daugiau priekybos politiką, ekonomikos politiką ir politinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis sėti tarpusavyje ir įtraukti žmogaus teisų aspektus ir sąlygas kas kart ir tą daryti turime efektyviau. Pastaruoju metu pastebėjome, pavyzdžiui, Kambodžos atveju. Tikriausiai mes per daug atsainiai ir tyliai vertinome padėtį šioje šalyje, ignoravome neigiamus rezultatus Kambodžos atveju ir pasiekėme tokį tašką, kai jau sugrįžti sudėtinga. Visos politinės partijos uždraustos, nėra nepriklausomos žiniasklaidos. Tada mes imamės sankcijų, keliame sąlygas. Matyt, reikėjo tikrai sprendimą priimti tinkamu laiku. Ir dar vienas pavyzdys, kurį reiktų išryškinti. Neseniai mes tokį priemėme nepopuliarų sprendimą Moldovos atžvilgiu. Tai yra šalis, su kuria pasirašę esame asociacijos sutartį, kad būtų panaudota makro, makroekonominė parama 100 milijonų eurų. Užšaldyta ta parama. Nes mes matėme, kad nėra dem, laikomasi demokratinių standartų. Tai buvo nepopuliarus sprendimas, bet būtinas sprendimas, primtas laiku. Uh, nes tokiu būdu pilietiniai visuomeniai, visoms politinėms partijoms buvo nusiūstas labai aiškus signalas, kad ES politika grindžiama ne tik priekyba ir priekybiniais interesais, bet ir vertybėmis. Ir kol būsime vertybėmis pagrįsta bendryje, galėsime taikyti minkštą ekonominę įtaką pasauliniu mastu. Taip pat norėčiau paminėti ir Vokietijos atvejį. Parlamentarai parlamentarai parlamentarams ta iniciatyva. Ji yra labai svarbi ir kartais tokiu būdu išgelbstimos gyvybės ir netgi demokratija tam tikrose šalyse. Galbūt tą patirtimį būtų galima raštu pasidalinti e, prieš susitinkant mums. Tikrai būtų buvę labai gerai sužinoti apie tai anksčiau. Tiesiog turime tą gerą praktiką dalintis kas kart, kai susitinkame. Ir aš tikrai laukiu tolesnio mūsų bendradarbiavimo per atinančius metus nes e, tai yra labai vertinga. Ačiū. Grazie. Stavros. Ačiū dabar Stavros. Ačiū Antonio. Pastebėjau, kad daugelis klausimų susiję su ES vidaus žmogaus teisų padėdimi. E, ir tai turbūt suprantama, kadangi beveik visi iš jūsų, kurie kelti tos klausimus, turbūt kelia klausimą dėl to, kiek mes patys esame patikimi, koks yra mūsų autoritetas, kad galėtumėm iš tikrųjų vykdyti tokio pobūdžio išorinę politiką. Kita vertus, tai nėra visiškai mano e, įgaliojimus rytis. Aš nelabai daug reikalų turiu su vidiniai žmogaus teisų klausimais. Taigi atleiskite, jeigu mano atsakymas bus ne visai išsamus, tačiau šiaip ar taip pabandysiu. Taigi iš tikrųjų, kai mes kalbame apie žmogaus teisės, kalbame ne tik apie ES, bet ir apie visą demokratinį pasaulį, kai mes jį suvokiame. Ir šiuo atveju e, Be abejo, mes tengiamės neignoruoti savo žmogaus teisų pažydimų ES, tačiau patikėkite mano patirtimi, kažkeliauju po pasaulį, e, tai susiduriu su daug baisesniais žmogus teisų pažydimais, e, kurie mus, kaip demokratinės valstybės, pašiausiai šokiruoja. E, tuo tarpu e, trečiose šalise, kai kur tos problemos, kurios kyla, mums atrodo beveik juokingos, palyginti su to, kas vyksta pas juos. Ten žmonės žudami, kankinami, e, kontroliuojamas internetas ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, iš pat pradžių aš jau sakiau jums, perspėjus, kad e, turėtumėm vengti mm, įsivelti į tą tokį klaidingą lyginimą. E, mūsų žmogaus teisų pažydimai mm, mūsų teritorijos viduje be abejo yra svarbus klausimai, tikrai negalime jų ignoruoti yra mums tiek pat svarbus, kiek ir žmogus teisų gynimas visame pasaulyje. Tačiau nepamirškite taip pat ir kitko. Kai mes sprendžiame savo vidinės problemas, mes neturime jokiamis aplinkybėmis, jokiais būdais pakliūti į pastus, kada prasideda kažkokios bendro pobūdžio diskusijos apie žmogaus teisės kai mes pasinerime į savo vidinės diskusijas, mes kartais, na, atrodo, esame tiesiog nevilties ribos. E, atrodo, kad niekas nebeveikia nei Ispanijoje, nei Graikijoje, nei Vokietijoje, nei Niderlandus. Atrodo, nebeįmanoma išspręsti problemų. Nieko blogo. Tačiau jeigu to pasiekmes bus kažkoks tai jausmas, kad mes nebeturime teisės kritikuoti kitų už žmogaus teisų pažeidimus, na, pažvelkime į pasaulį, visur žmogaus teisų patys yra liūdnoka. Ir būtent to ir siekia žmogaus teisų pažeidėjai. Jie stengiasi suskaidyti mus bet kuriomis temomis, bet kuriais klausimais, kiekvieną dieną, panaudodami ir tas suklastotas naujienas ir daug kitų dalykų. Stengdamiesi, kad mes įsiveltumėm į savo vidaus ginčius, kad mes uh, e, pasijustume beviltiškai, kad mes pagalvotumėm, kad žmogus teisės daugiau nebėra svarbios. Uh, Ir tiesą sakant, mūsų žinia turėtų būti visiškai priešinga. Mes turėtumėm sakyti, kad, na, iš tikrųjų, e, nieks nėra tobulas, bet, pavyzdžiui, kai tokie atvejai, e, kada Peru, sakysime, nuo 55 procentų iki 20 procentų buvo sumažinta neligybė E, ir nevyriausybinėm organizacijom ir e, panašiai, be jokių diskriminacijų, be nieko. Ir e, iš tikrųjų tai yra puikus pavyzdys. Tuo tarpu tai neturi nieko bendro su, pavyzdžiui, Kinijos, pavyzdžiui, kada daug žmonių buvo ištraukti iš skurdo, bet vėlgi žmogaus teisų sąskaita. Taigi, iš tikrųjų, dar kartą noriu perspėti, kad nepasiduotumėm tokiam provokacijam, nepakliūtumėm šitos pastus. Vėlgi, kalbant apie tą patį kontekstą, taip, ES yra tam tikrų problemų, kurios kartais gali atrodyti, e, na, kažkas paminėjo Rusiją. E, gali atrodyti panašios, tačiau yra vienas esminis skirtumas. Ir vėlgi, aš šiuo atveju na, iš tikrųjų, turiu dar kartą atsiriboti, tai nėra mano tiesioginės pareigos e, nagrinėti pažeidimus, tačiau iš tikrųjų, ką mes matome Rusijoje, tai yra sistemingas bet kokio balso, kuris kelia klausimus apie žmogus teisų pažeidimus, slopinimas toje šalyje. Tuo tarpu Europoje, vėlgi aš matau laisvą Europos parlamentą, kur visi, įskaitant internacionalinių parlamentų atstovus, gali tos klausimus kelti bet kurią dieną. Uh, galima kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus ir panašiai. Aš matau procesus Europinėse institucijose, kur pagal Europos teisę pradedamos bylos e, prieš šalis, e, jeigu numa, manoma, kad e, jos pažeidžia pagrindinius žmogaus teisų principus. Aš to nematau nei Rusijoje, nei daugelį kitų pasaulio dalių. Taigi iš tikrųjų mane tas neramina. Mane neramina be abejo ir mūsų vidinė patirtis, tačiau, kaip jau sakiau, Dar kartą noriu perspėti, nepakliūkite iš šios pastus. Toliau, e, priekybos ir vystimo klausimai. GSP plus, ne vienas jūsų minėjote, tai kas tai yra? Kai kurie žmonės net nežino, ką tai reiškia. Iš esmės tai yra, kad mes visoms likusiam pasaulio šalim sakome, kad leisime jūsų produktams pakliūti į ES rinką praktiškai su nuliniais tarifais, bet yra sąlyga. Ir gal kelti klausimus, kokia ta sąlyga, kad europiečiai pareikalautų, jog, pavyzdžiui, jie taip pat galėtų eksportuoti savo prekes arba kad e, E, jų statybos bendrovės turėtų atvykti į tas valstybės ir perimti stambius infrastruktūros projektus. Aprašy, kokias sąlygas kelia Europos Sąjunga. E, atsakymas pagal GSP plus yra, kad jūs turite laikytis visų tarptautinių žmogaus teisų bei darbo sutarčių. Uh, Tai yra vienintelė sąlyga. Kitaip sakant, šalis, kurios nori laisvos priekybos, turi pasirašyti, ratifikuoti ir patikrinamų būdų įgyvendinti tokias konvencijas kaip e, Tarptautinė darbo konvencija mm, arba Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, e, žmogaus teisų konvencija ir panašiai ir panašiai. Kitaip sakant, žmogaus teisės praktiškai yra kertinis klausimas E, prekybiniuose santykiuose. Ar lengvas tos sąlygas pritaikyti? Na, galiu jūs patikinti, kad ne. Nes šiame pasaulyje mes matome vis daugiau kitų valstybių, kurios turi daug pinigų ir kurios yra pasirengusios tuos pinigus pateikti pigiai per korumpuotus mechanizmus tiesiogiai vyriausybėms. Nebėra taip, kad e, tik tai pozityvūs ekonominiai svertai galioja pasaulyje. Yra pakankamai valstybių, kurios naudoja labai neigiamus ekonominius svertus. Ir aš galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų kasdien susidurėme su šia kova. Mes tengiamės savo ekonominius svertus panaudoti geram tikslui. Kita vertus, tengiamėsi taip pat e, nukonkuruoti tas valstybės, kurios nekelia jokių sąlygų, siūlo pigius pinigus ir bando per korupciją pasiekti savų tikslų. Uh, Taip, tai yra mūsų ekonominės politikos vienas iš kertinių uždavinių. E, na ir taip pat mes matome, kad e, žmogus teisų pažeidimai ES na, gali būti susijęs su ekonominiais dalykais. Tačiau mes tiesą, kad Europos ir e, konfliktai yra susiję, tačiau mes ES turime tam tikrą kontrolinį sąrašą, pagal kurį iš tikrųjų turime pasitikrinti bet kokio konflikto atveju, ar neprisidame prie žmogaus teisų pažinėjimo. Na, iš tikrųjų, jeigu pažvelgtume tai pasaulio žemėlapį, turbūt nėra ne vieno rimto konflikto, kur nebūtų žmogus teisų pažydimų. Nors norint įspręsti tos konfliktus, reikėtų pirmiausiai turbūt ir panaikinti tos žmogus teisų pažydinėjimus, dėl kurių tie konfliktai įsižiebė. E, šiuo atveju tai, ko siekia žmogaus teisės, tai yra praktiškai užsienio politikos vėlgi vien iš kertinių ramščių ir mes siekiame šio tikslų kiekvieną dieną. Kažkas užsiminė apie, pavyzdžiui, teisingumo stoką mokesčių srityje. Iš tikrųjų, socialinė neligybė, taip pat ir politinė neligybė yra labai svarbus aspektai. Mane visada erzina tai, e, kad aš matau, kad žmonės, kuriuos aš pažįstu, kuriuos aš pažįstu visiškai nesirūpina socialinį trauktimi, didesnę lygybę. Tuo tarpu žmogus teisų gyniai e, dažnai jaučiasi išduoti tų, kurie rūpinasi tik tai privačiais individualiais interesais arba siaurų grupių interesais ir visiškai nesirūpina e, socialiniu gėriu. Taigi labai svarbu, kad žmogus teisų šalininkai atgautų savo poziciją šiame mūšyje. Mes iš tikrųjų kurį laiką pralaiminėjome šiame fronte. To patikimumo, tos, sakyčiau, prekinio ženklo, kuris vadinasi žmogaus teisės. Na, iš tikrųjų, mes neturime prarasti, mes turime atgauti savo pozicijas. Ir aš jau toj baigsiu, kolegos, kadangi laikas iš tikrųjų bėga. Antonijo vadovauja šiam komitetui ir daro tai puikiai. Aš labai dėkingas už jūsų darbą. Uh, E, už tą pastovų bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų, už tai, kad e, išorės reikalų tarnybė bei komisijai nuolatos yra perdodama parlamento nuomonė. Petrai, e, žmogus teisų ataskaita iš tikrųjų yra labai svarbus dokumentas, kurį parlamentas skelbia kasmet ir jūs puikiai padirbėjote taip pat šiais metais, pasirūmėdami, kad iš tikrųjų visos diskusijos ir kompromisai būtų pasiekti dar iki plenarnio svarstymo tam, kad E, kaip galima vieningiau nuskambėtų parlamento balsas priimant šį dokumentą, patvirtinant šį dokumentą. Nes, kaip jau minėta, labai svarbu, kad ES kalbėtų vienu balsu, ypač žmogus teisų klausimais, nes jeigu mes to nedarome, tai mūsų pozicijos atrodo silpnesnės. Ir be abejo, Europos parlamento balsas e, šiame dialogė irgi yra labai svarus ir skambus. E, Taigi ačiū dar kartą ir tikiuosi, kad nacionalinių parlamentų atstovai taip pat parsiveš į savo institucijas šią svarbę žinę. Žinote, kodėl aš daug kalbu apie pozityvę pusę, e, be to, kad kalbame apie kovą su blogiu. Todėl, kad mes iš dalies to, kad mes esame politikai ir aš suprantu, kad jūsų parlamentuose, taip pat kaip ir Europos parlamente, politikai daugiau dėmesio skiria temai, jeigu jie mano, kad šita tema yra politiškai kažko naudinga. Ne tik tai jiems, bet ir kad na, ta, ta tema e, pilna optimizmo, kad galima tikėtis kažkokių gerų e, pokyčių, nes iš tikrųjų niekas nenori kalbėti apie kažką tai žlungančio, apie kažką tai griūvančio. Ir šiuo atveju žmogaus teisės nėra kažkoks tai žlungantis klausimas ar sritis. Dėl to aš ir kalbu su jumis apie iššūkius. Taip, būkime kritiški, galbūt e, e skirkime laiko ir dėmesio ir savo, tačiau nepamirškime, kad E, milijonai žmonių e, visame pasaulyje žiūri mūsų viltimi. Ir vėlgi, gal mes ir galėtume pagerinti savo padėtį, tačiau daugeliu kitų pasaulio žmonių Būtent mes esame pavyzdys šalių, kurios sugebėjo išbristi iš kraujo, iš konflikto, iš skerdinių ir sukūrė, na, be ne sėkmingiausią ir turtingiausią visuomenę šiolkinėme pasaulyje. Taigi, iš tikrųjų, neapvilkime ir tų žmonių, kurie mūsų žiūri su viltimi. Išlikime nuoseklus, išlikime patikimi, išlikime stiprus. Ir supraskime, kad politinėje srityje bent jau žmogaus teisų klausimas nėra kažkokia tai uh, E, prarasta žemė iš tikrųjų šiuo atveju. Tiesiog dirbkime savo darbą ir pakeiskime pasaulį. Thank you. Thank you, Stavros. Dėkoju. Stavros, baigiame nagrinėti pirmąją temą. Tokijos, gal tu galėtum mane pavaduoti per antros darbo grupės darbą. Ladies and gentlemen. Gerbėmėjai ponai ir ponios, gerbėmėjai svečiai, gerbėmėjai Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Siūlau tęsti mūsų darbą, nes šiek tiek atsiliekame nuo mūsų tvarkarašio. Turėsime šiek tiek sutrumpinti savo pasisakymus. Ir norėčiau pasakyti štai ką pirmiausia. Dabar mes pereisime nuo diskusijos apie žmogaus teisės bendrai prie konkretesnės temos, prie verslo ir žmogaus teisų. Tai yra klausimas, kuris yra nagrinėjimas įvairiais lygmenimis ir įvairiuose forumuose. Ir daug kas rūpinasi tuo, kad versle būtų laikomasi žmogaus teisų. Pagal tarptautinio žmogaus teisų teisę valstybės privalo užtikrinti, kad būtų užkirstas uh, kelias žmogaus teisų pažeidimams įmonėse. Net ir tais atvejais, kai tos įmonės veikia keliose šalise. Keliose nacionaliniuose parlamentuose yra rengiami įvairūs dokumentai skirti šiam klausimai. Pavyzdžiui, galima paminėti Prancūzijos nacionalinės asamblėjos darbą arba do, o, Niderlandų rinktinės karalystės neseniai patvirtintus įstatymus. ES lygmenių taip pat yra patvirtinti gerėlė dokumentai, pavyzdžiui, dėl medienos, dėl nefinansinės informacijos atskleidimo ir dėl mineralų iš konfliktų zonų. Tuose dokumentuose yra įtvirtintos svarbios nuostatos susijusios žmogaus teisėmis, įskaitant ir darbuotojų teisėmis. Tačiau mes visi turėtume daug užtikrinti, kad tarptautinių lygmenių būtų siekiama užtikrinti, kad visos įmonės laikytųsi žmogaus teisų, kad ir kur jos veiktų. Ir aš norėčiau šiame kontekste paminėti du jungtinių tautų dokumentus. Pirmiausia, jungtinių tautų 2011 metais patvirtintas savanoriškas gairės dar verslo ir žmogaus teisų derinimo, kuriuose yra labai aiškiai parašyta, kad privatus sektorius privalo gerbti ir saugoti žmogaus teisės ir ištaisyti žmogaus teisų pažeidimus tuomet, kai apie juos yra žinoma Net ir tais atvejais, kai to šalies vyriausybė yra nepajėgi arba nenori to, e, tame procese dalyvauti. Ir antras dokumentas, tai e, antra priemonė, tai yra tarp vyriausybinė darbo grupė, kuri rengia e, tarptautinius teisiškai privalomus dokumentus, kurie bus, bus taikomi tarptautiniams korporacijoms ir kitoms verslo įmonėms, uh, žmogaus teisų srityje. Šio dokumento pagrindu bus siekiama po to sudaryti sutartį. Šį darbo grupę surinkė ketvirtąją savo sesiją 2018 m. spalio 15-19 dienomis. Europos parlamentas patvirtino šių metų spalio ketvirtą dieną rezoliuciją dėl ES įnašo formuojant jungtinių tautų, rengiant jungtinių tautų privalomą priemonę dėl tarptautinių korporacijų žmogaus teisų srityje. Aš esu įsitikinęs, kad ES ir valstybės narės gali rodyti pavyzdį teisės ir žmogaus e, teisų politikos srityje visame pasaulyje, ypač įtvirtinant uh, deramą priežiūros ir rūpestingumo pareigą ir jos laikymasi tiekimo grandinėse. Šiandien mes galėsime kartu su nacionalinio parlamento atstovais, profsąjungų ir verslo sektoriaus atstovais aptarti visus šios klausimus. Taip pat galėsime pabendrauti su uh, Junktinių tautų darbo grupės dėl teisiškai privalomos sutarties pranešėjų. Ir pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti ponę Magbulę Sahan. Ji yra Tarptautinės profsąjungo konfederacijos teisės departamento vadovė. Ji užsieima teisės ir politikos klausimus susijusius su tarptautiniais darbo standartais. Pone Magbulė Sahan, prašome žodis Jums. Much, uh, Labai dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų įžangą ir dėkoju už tai, kad Jūs pakvietėte tarptautinę profsąjungų konfederaciją pasisakyti šiame renginyje. Mes atstovaujame 270 milijonų darbuotojų visame pasaulyje ir žmogaus teisų užtikrinimas tikimo grandinė yra iš tikrųjų viena iš vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. Dabartinė dabartinis globalizacijos modelis yra labai palankus įmonėms ir nepalankus darbuotojams. Pasaulinės tiekimo grandinės, kurias sukūrė tarptautinės įmonės, dažnai išnaudoja darbuotojus. Nedidelis korporacijų skaičių, skaičius viską kontroliuoja. 80 procentų, pavyzdžiui, visų, visos tiekimo grandinės kontroliuoja tik kelios korporacijos ir tik 60 procentų darbuotojų dirba pagal formaliai įformintą darbo sutartį. Ir 50 stambiausių į pasaulio įmonių da, samdo tik 6 procentus savo darbuotojų tiesiogiai. Didžioji dauguma darbuotojų iš tikrųjų yra visiškai nematomi tiekimo grandinėje. Tie darbuotojai nėra apsaugoti, jie dirba dažnai nesaug, nesaugiomis sąlygomis per nelik e, ilgą laiką. Ir taip pat žinome, kad labai dažnai sužinome, kad kartais tos darbo sąlygos priliksta vergoviai. Ir mes džiaugiamės, kad yra minima visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 70-osios metinės ir kitais metais Tarptautinė darbo organizacija minės savo šimtmetį. Taigi, šie dokumentai, tai aš kalbu apie visuotinės žmogaus teisų deklaraciją ir Tarptautinės darbo organizacijos konstitucijoje yra parašyta, kad. kad kad e, darbuotojai turi deramą germą, tinkamą pragyvenimo lygį užtikrinantį atlyginimą. Tačiau 88 procentai darbuotojų negauna tokio atlyginimo. Londone neseniai buvo parengtas specialus atlyginimo rodiklis Ir e, dėja, ne viena įmonė neįsipareigojo laikytis to rodiklio. Mes taip pat išsiaiškinome, tai, kad tik tai 3 procentai įmonių suriogavo į pranešimus apie pažeidimus ir atlygino darbuotojams. Taigi, iš esmės, korporacijose ne, visiškai nereaguojama į pranešimus apie žmogus teisų pažeidimus. Tos įmonės labai dažnai sudaro sutartis labai neskaidriai ir todėl nėra galimybės prižiūrėti jų, jų te, teisiškai, o tais atvejais, kai yra pažeidinėjimas darbuotojų teisės, nėra galimybės gauti jokio, jokios kompensacijos. Ir darbuotojai labai dažnai susiduria su sunkumais, kai bando ieškoti teisingumo. Ir e, tokiu būdu stambios korporacijos užsitikrina savo tam tikrą ne, nebaudžiamumą. Ir matome, kad labai dažnai pažydinimas ne tik pasitikėjim, tarpusio pasitikėjimas, bet ir demokratijos principai. Daugiau nei ne 9 iš 10 žmonių nori, kad būtų taikomas pasaulinių lygmenių griežtesnės taisyklės dėl uh, dėl pragyvenimo reikalingo atlyginimo ir mes pasisakome už aiškesnės nuostatas taikomas dėl minimaliam atlyginimui tikimo ir darbo sąlygom tikimo grandinėje. Mums reikia, kad vyriausybės imtųsi veiksmų nedelsdamos ir prieš tai kalbėję prelegentai sakė, kad nereikėtų gal per daug e, teisės normų kurti žmogaus teisų e, e, srityje, bet aš tam nepritarčiau. Aš manau, kad mums reikėtų, ypač darbo teisės srityje, užtikrinti, kad tos taisyklės būtų aiškesnės, kad jų būtų daugiau. Ir būtų labai įdomu išgirsti, tai, tai, ką apie tai galvoja kiti svečiai, ypač, pavyzdžiui, Ekvadoro vyriausybės atstovai. consultant in ethical business and sustainability. Etiškas verslas ir tvarumas šios organizacijos steigėjas ir kito fondo atstovas, ponas Kano, prašau žodis jums. Ačiū. Dėkoju Europos parlamentui už kvietimą. Dėkoju visiems uždėmesį. Pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Aš esu konsultacinės įmonės atstovas, mes dirbame su Europos bendrovėmis ir bandome įdėkti žmogus teisės verslo pasaulyje. Mes taip pat siekiame, kad ir vadovų lygmenių būtų laikomas žmogaus teisų. Mes dirbame su finansų ir kitais sektoriais ES ir Latino Amerikoje. Taip pat dirbame su pilietinė visuomenė, kurdami tą etišką verslą tam, kad Europos įmonės galėtų laikyti žmogaus teisių. Ir dirbame labai pragmatiškai, netgi tose įmonėse, kurios dirba sudėtingose šalyse, tokiose šalyse, e, kurių yra ir Latino Amerikoje. Norėčiau pabrėžti kad aš savo pasisakymą kalbėsiu ne apie kažkokių tai įmonių nuomonę, bet apie mūsų patirtį, kuri parodys, su kokiais sunkumais susiduria Europos įmonės dirbdamos tuose kontekstuose, su, kokiomis, su kokiais iššūkiais susiduria dirbdami su kitomis įmonėmis ir kaip Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai galėtų sukurti politiką, kuri padėtų toms įmonėms vykdyti savo verslą tose šalyse. Ir dar, na, viena mintis, kurią norėčiau pasidalinti kaip ta rūpešio priežiūros pareiga yra įmanoma, kaip ją įmanoma įdėkti. Daugelį įmonių dėl kelių priežasčių jie ne tik laikosi formalių įsipareigojimų. Pirmiausia, įvertinama yra rinka, ypač finansų rinka. Ir matome, kad Europos įmonės yra verčiamos pradėti tą procesą, nes akcininkų lūkesčiai visuomet yra varomoji jėga. Toliau yra ta realybė, rodanti, kad keičiasi darbo jėga, nes žmonės labiau domisi etiškumo idėjomis. Teisės aktai ir vieša politika, kurią vykdo kai kurios šalys, irgi leidžia sukurti konkrečius teisės aktus, tai yra dar viena varomoji jėga duomenų apsauga ES irgi labai svarbi varomoji jėga. Taip pat e, koordinuojami veiksmai su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios suprato, kad profesionalus požiūris yra pats geriausias, jeigu norime bendrauti su įmonėmis, o ne vien tik tai jas kaltinti žmogaus teisų pažeidimais. Taip pat vyksta bendradarbiavimas ir su žmonėmis įmonių viduje, kurie suvokia žmogaus teisės. Įmonių valdybos suprato, kad tai yra labai svarbi tema, kuriai turi skirti pakankamai dėmesio. Taigi įmonės yra daugiau aktyvumo, įmonėse, kurioms vadovauja socialinę atsakomybę prisimančios grupės. Ir taip pat įmonėse yra nevyriausybinio organizacijų, kurios padeda mums vykdyti mūsų darbą. Turime suprasti, kad įmonės yra esminiai veikėjai. Šioje srityje ir taip pat turime įveikti tam tikrus iššūkius, ypač ekonominius iššūkius. Ir kaip jie siejami su žmogaus teisėmis ir kultūrinius iššūkius. Kalb, vertinant ekonominius iššūkius, mes išvelgėme du e, iššūkius. Pirmiausia, reikalinga teikti kokybiškesnę informaciją įmonėms ir kokybės, informacijos kokybės gerinimas reikštų, kad būtų gaunama tikslesnė informacija apie konfliktus, kurie kyla. Labai svarbu suprasti ne tik žmogaus teisų pažeidimus, bet ir tai, ko iš to pasimokome, pavyzdžiui, Belemonte Brazilijoje. Jie turi ilgalaikę žmogaus teisų pažeidinėjimų istoriją, bet jie parodė, kad elektros įmonės Brazilijoje dabar gali geriau apsaugoti žmogaus teisės. Taigi tai yra ta pamoka, kuri tikrai leidžia užsitikrinti gerą praktiką ateityje. Toliau turime kalbėti ir apie tas šalis, kuriuose veikia tos įmonės, kaip to šalys yra valdomos. Jeigu mes e, gerai suprasime tokių šalių kaip Argentina, Brazilija, Meksika, Kolumbija, realijas ir gausime konkrečios informacijos apie tai, kaip tos šalys kurios yra pažeidžiamiausios, tad ta informacija visą labai naudinga įmonėms, nes jos tada gali geriau suprasti, su kokiais sunkumais teks joms susidurti tose šalyse. Ir taip pat labai tai yra aktualu kad ta informacija būtų prieinama rinkoms. Nes jeigu informacija apie žmogaus teisų pažeidimus ir tai, kas, ko buvo pasimokyta, nėra pateikiama finansinėms rinkoms, tuomet tai neįtakoja jų sprendimų prieimimo ir įvairių fondų savininkai ir, ir panašiai tikrai domisi žmogaus teisėmis, tačiau jie neturi, negauna pakankamai praktinės informacijos apie tai, kas vyksta toje srityje. Taigi ta informacija yra labai svarbi. Aš žinau, kad laiko liko nedaug, bet aš dar norėčiau vieną mintį pabaigai išsakyti. Įmonių viduje yra įvairių kultūrinių perspektyvų. Ir ta, per, ta kultūra, kurią turime keisti, tai yra taikstymosi kultūra. Mes turime taikstimasi keisti pagarbą žmogaus teisėmis. Paprastai įmonės nori apsaugoti pačią save, kad ne, neprarastų pelno ar panašiai, o mes turime joms jas versti daugiau dėmesio skirti žmogus teisėms. Dėkoju. Uh, Ačiū, ponia Kano. Toliau Dominik Pointier ekonominių reikalų komiteto narys Nacionalinėje asamblėjoje iš Prancūzijos. Dėkoju, kad atvykote. Merci. <coughs> Ačiū už kvietimą. Labadiena visiems. Man labai malonu šiandieną, kuomet minimas žmogaus teisų deklaracijos jubiliejus, papasakoti jums apie tai, kas vyksta Prancūzijos parlamente, kas vyko pastaraisiais metais, ko mums pavyko pasiekti praeitų metų pavasarį buvo primtas įstatymas, kuris panašu yra dabar labai aktualus. Toks pirmasis pionieriškas įstatymas dėl rūpešio priebolės, kuris taikomas įvairioms įmonėms ir jų filialams. Taigi, tas įstatymas buvo sukurtas po ilgos kovos. Kovos, kurioje dalyvavo nevyriausybinės organizacijos, įvairios prancūzijos profsąjungos, taip pat ir universitetai bei parlamento nariai ir galiausiai ankstesnės kadencijos dauguma, daugumai teko didelis darbas ir kiekvienas parlamentaras įsitraukė šį darbą. Taigi mes susidūrėme su įmonių nenoru susitaikstyti su, su tuo įstatymu, su konserv, konserva, konservatoriška nuotaika ir uh, neoliberalizmu ir galiausiai plėtinės visuomenės visų mūsų dėka mums pavyko užsitikrinti demokratinę pergalę savo šaliai ir netgi už jos ribų. Apie ką eina kalba? Kalba eina apie galimybę, apie būtinybę, kaip siūlo ir e BPO, ir jungtinės tautos, atkreipti dėmesį į žmogaus teisų pažeidimus ir aplinką. Nes matome, kad labai dažnai išpolis prieš aplinką, aplinkosaugos pažeidimai laikomi žmogus teisų pažeidimais. Ir mes turime kalbėti apie žmoniją, apie e, žmogaus teisės ir taip pat apie to žmonijos buveinę ir išpolis prieš mūsų planetą, prieš buveinę irgi yra žmogaus teisų pažeidimas, nes ta politika turi to, tos, tas pačias demokratinės ištakas. Taigi, pirmąjį kartą priversinė tvarka nacionalinių lygmenių yra numatomas teismų įsikišimas ir pirmąjį kartą yra panaikinamos tos apsimetėliškos sienos tarp tų, kurie vykdo šią misiją e, šiame pasaulyje. Ir čia kalbame ir apie įvairius gamybos sektorius, ir maisto gamybą, ir e, viešųjų paslaugų sektorių. Taigi šiuose srityse yra numatytas dabar tas, ta, ta tokia stebėjimo budrumo sistema, kurios dėka būtų galima įvertinti tam tikrą e, riziką įmonėse, įmonėse, kurios e, gamina savo produkciją ir sukurta tokia rizikos, sukurtas riziko, rizikos žemėlapis ir e, yra vertinama, kur gali kilti rizika žmogaus teisėms ir aplinkai. Taigi, pragma, pragmatiz, pra, e, prag, pragmatizmų grindžiamoje visuomenėje iš tiesų e, nelabai lengva tą padaryti. Ir Prancūzijos įstatymę taikomas šis principas progresyvių būdų. Ir tai yra įmonės, kurios yra stambios, pirmiausia, joms taikomos taikoma ta prievalė Prancūzijoje, bet jos sudaro du trečdalius mūsų išorės priekybos. Taigi tai yra iš tiesų stambiausios įmonės, kurios rodys pavyzdį kitiems. Taigi e, įstatymas pirmiausia skiriamas stambioms įmonėms, kurių kilmė yra prancūziška, kurios turi, aišku, svarbių savo filialų ir dukterinių įmonių kitose šalyse. Na ir šios priemonės originalumas yra tai, kad numatomas e, tas trečias kelias tarp normatyvinės sistemos, kuri nėra realistiška, nes yra labai sudėtinga, kai kalba eina apie globalizuotą gamybos grandinę. Ir tokiu būdu tiesiog pasikli... negalime vien tik tai pasikliauti ir minkštaisiais teisės aktais ar įmonių gera valia. Taigi mes numatėme tą vidutinį kelią, kur, aišku, pačios įmonės pasiteldavo savo ekspertinės žinias ir uh, jos pačios gali būti sutelkiamos įstatymo tam, kad būtų identifikuojama rizika ir užkertamas jai kelias. Taigi tokiu būdu galima surasti sprendimą. O teisėjas ir nuspręs, kiek veiksmingas yra tas įmonės primtas sprendimas. Taigi tai yra teisėkuros inovacija tokia, naujovė, kuri skiriama įmonėms, bet e, yra numatyta ir ta arbitražo sistema. Taigi, pavyzdžiui, gali būti pateikiamas skundas prieš tarptautinę korporaciją, kuri nesilaikė šio principo. Ta e, skunda gali pateikti visi žmonės ar institucijos, ar profsąjungos, ar nevyriausybinės organizacijos, ar net pati valstybė, visi gali kreiptis į e, Prancūzijos teisingumo sistemą su tokiu skundu. Pavyzdžiui, skundžiamasi, kad tas e, priežiūros ta sistema arba ta rūpešio prievolė nėra įgyvendinama arba įgyvendinama netinkama įmonėje. Ir tada, aišku, įmonė turi atlyginti žalą ir panašiai. Taigi, tai yra naujovė ir dėl to, kad mes įveikėme tą įprastinį ekstrateritoriškumo e, barjerą ir kliūtį. Nes kalbame apie interesus ir kitų e, suinteresuotų asmenų, reiškia, tai galioja ne tik Prancūzijos teritorijoje. Taigi, kaip sakiau, įstatymas galioja e, stambioms įmonėms Prancūzijoje, o nuo 19 metų jau bus suformuota ir jurisprudencija, nes aišku, tuomet pradės galioti įstatymas ir atsirastų skundų bus e, teismuose daugiau praktikos. Taigi, mus įkvėpė jungtinės tautos ir įvairios organizacijos e, visoje Europoje ir pasaulyje, kurie ir, ir universitetai, ir profsąjungos, kurie įkvėpė mus priimti šį įstatymą, nes susidomėjimas buvo didžiulis ir dar norėčiau pabrėžti, kad čia esmė yra 3-4 principai. Tai yra ir kova su mokestiniu vengimu, ir darbuotojų susitelkimas ir taip pat e, europinio modelio įdėgymas e, įvairiose įmonėse. Dėkoju. Thank you very much. Labai ačiū. <clears throat> Dabar norėčiau steigti žodį senatoriui Marinelį Altavai, ekonominių reikalų komiteto nariui, taip pat senato teisingumo komiteto Ispanijos parlamente pirmininkui. Prašau, žodis jums. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Kaip žinote, 2014 m. Birželį Ekvadoras ir Pietų Afrika ėmėsi iniciatyvos žmogus teisų tarybai pasiūlyti E, tarp nesutartį dėl žmogus teisų bendrovėse. Ir tai buvo iš tikrųjų didžiulis žingsnis. Ispanija ministrų taryba 2017 e, metais patvirtino, 17 metų Liepa patvirtino nacionalinį veiksmų planą dėl žmogus teisų bendrovėse, kurios e, grindžiamos jungtinių tautų principais taikomais žmogus teisų apsaugai. Na ir šitas priemonės buvo įgyventas per vėliau sakusi dviejų metų laikotarpį. Per pasaros mėnesius ypatingai intensyviai bendradarbiaujant įvairioms ministerijoms. Iš tikrųjų, šito veiksmų plano tikslas būtų perkelti jungtinių tautų principus dėl žmogus teisų bendrovėse į realias situacijas konkrečiai kalba apie 1704 žmogaus teisų rezoliuciją, jungtinių tautų rezoliuciją. Ispanija yra įsipareigojusi kovoti su bet kokiamis žmogaus teisų e, problemais ir pažeidimais bendrovėse. Tokiu būdu stiprinama stiprinamas Ispanijos bendrovių konkurencingumas. E, kita vertus, nebus e, ignoruojama žmogaus teisės. Kaip vienreikšmiškai pasakyta, veiksmų plane tai yra tiesinis procesas, jis tęsis tris metus iki 2010 metų Liepos mėnesio. Na ir toliau bus taip pat tolesnių priemonių komitetas, tam, kad būtų galima tą veiklą tęsti toliau, jeigu reikės. Uh, užsienio Europos reikalų bei tarpinio bendradarbiavimo ministerijos uh, koordinuoja šio veiksmų plano gyvenimą. Ir kol tas planas yra gyvendamas Ispanijoje, mes stengiamės uh, organizuoti įvairių informacinių renginių ir sesijų apie žmogaus teisės Tai turėtų mm, suteikti papildomų žinių bendrovių vadovams apie žmogaus teisės, apie tarpinius įsipareigojimus ir panašiai. Na ir be abejo, kalbant apie e, bendrovių atsakomybę žmogaus teisės srityje, e, yra rengiamas įvairios priemonės, vadovai, panaudojamos taip pat įvairios mūsų diplomatinės tarnybos, e, konsulinės tarnybos. ir Ispanijos e, tarpinio bendradarbiavimo ministerijos filialus užsienė. Visą tai daroma vadovaujantis Junktinių tautų e, penktomis žmogus esių gynimo gairėmis. Na ir be abejo, mes manome, kad ES iš tikrųjų turėtų rodyti pavyzdį žmogus teisų apsaugos srityje ir dėl to šioje veikloje Ispanijos veiksmų planas taip pat turėtų padėti sušvelninti bet kokias nesažiningas e, pasiekmes, kurios atsirado dėl e, nekontroliuojamos globalizacijos. E, turėtų užtikrinti žmonių teisę į teisingumą. Ir taip pat sumažinti žmogus teisų pažydinėjimus, ypatingai tokiuose silpniausiuose pasaulio E, kampeliuose. E, iš tikrųjų, mums reikia sustabdyti tarptautinių daugiancionalinių korporacijų nebaudžiamumą ir pažinėjimus žmogus teisų srityje. Tai šiame procese mes e, sieksime suvienyti nevyriausybinės organizacijas, pilietinę visuomenę, atskirius asmenis, mokslininkus, visus suinteresuotus subjektus apžvelgsime jų pasiūlymus ir geriausios praktikos pavyzdžius žmogus teisų apsaugos rytyje. Taip pat šitas procesas turėtų padėti parengti sutartį, kuri ateityje turėtų nustatyti konkrečius bendrovės įpareigojimus žmogus teisų srityje. Taigi, pana ir ponės, iš tikrųjų šiuo atveju žengtas tolesnis žingsnis negu tiesiog savanoriška verslo atsakomybė žmogus teisės sitie mes bandome sukurti tokią sistemą, kuri pilnai užtikrintų žmogus teisės e, dirbantiems asmenims ir užtikrintų gerovę. Ir be abejo, vėlgi mes e, dar kartą grįšiu prie e, multinacionalinių korporacijų e, nebaudžiamumo. Ispanija, kaip ir ES, yra pilnai pasišventusi e, spręsti šią problemą ir mes norime, kad būtų galų galia parengtas teisinis dokumentas apimantis e, visas tarptautinės e, bendrovės ir korporacijas, e, ypatingai tas, kurios e, vykdė savo veiklą trečiose šalise, tam, kad būtų laikomasi, būtų užtikrintas žmogaus teisų principų laikymas iš šių bendrovų veikloje. Ačiū. Toliau mikrofonas nejungtas. Or to the EU in the place of Iš tikrųjų, e, dabar kalbės e, ponia Albornos, e, Ekvadoro misijos Europos Sąjungoje e, atstovė. Ačiū užteiktą žodį. Aš noriu kreiptis į ES e, parlamento, Europarlamento ir taip pat nacionalinio parlamento atstovus. Ir be abejo, pirmiausia, noriu padėkoti už galimybę pasisakyti. Pamėginsiu apžvelgti pažangą, kuri pasiekta daugia šalise dėrybose, siekiant e, pasirašyti privalomą sutartį dėl žmogus teisų užtikrinimo bendrovėse. Uh, Mes galime tikrai pasveikinti Europos parlamento rezoliucijas, kas rodo iš tikrųjų, kiek ES yra įstraukusi šį darybų procesą. Taip pat ir mm, prisideda prie pažangos, apie kurią buvo užsiminta. E, prie to prisidėjo konkrečiai kelios ES valstybės ir be abejo ES yra svarbi žaidėja, kuri gali daug ką nusverti darybų procese. Kai kalbame apie bendrovės veikiančias tarptautiniu mastu e, ir žmogaus teisės, e, egzistuoja tam tikros nerašytos, neprivalomas taisyklės šioje srityje, tačiau ne visada jas buvo atsižvelgama, ne visada ekonominiai žaidėjai laikėsi šių taisyklių. Dėl to dabar e, atrodo pribrendo reikalas pasirašyti privalomą sutartį kad būtų galima tai, padėti žmogus teisų pažeidimo aukoms, kurios dirba įvairiose daugiansalinėse korporacijose. Reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų apie 80 procentų prekių bei paslaugų visame pasaulyje e, pasiekia mus per tokią suskaitę, fragmentuotą tiekimo ir gamybos grandinę. Uh, E, e, kur neretai veikla vykdoma įvairiose valstybėse. Na ir e, jungtinių tautų žmogus teisų taryba per savo vieną iš sesijų nusprendė sukurti darbo grupę neribotam laikotarpiui, kol bus parengtas tarptinis instrumentas, uh, E, leidžiantis spręsti žmogaus teisų problemą būtent e, taptinėse bendrovėse. Šiuo atveju e, Ekvadoras pirmininkaus šiai grupiai, kadangi jisai buvo viena iš iniciatyvų parodžiusių valstybių. Šių metų spalio mėnesį vyko ketvirtasis tokios grupės posėdis ir tai buvo iš tikrųjų labai svarbus momentas, kadangi darybos vyko E, remiantis parengtų teisės akto projektu, kuriame yra 15 skirtingų straipsnių. Dar vėliau žmogus teisų aukštasis e, įgaliotinis institucija išplatino praeitų metų Liepos mėnesį šį, šį dokumentą e, visoms valstybėms ir kitiems visiems subjektams ir ten buvo išdėsti pagrindiniai žmogus teisų principai. <clears throat> O taip pat buvo paminėti valstybių įsipareigojimai ir taip pat bendrovių atsakomybė. Taigi sutarties projektas iš tikrųjų nestengia nustatyti kažkokių tai naujų prievalių, o tiesiog užtikrinti, kad jau nusatytos tarpinėje teisėje e, žmogus teisų nuostatos būtų tiesiog e, veiksmingai gyventos. Be abejo, gali kilti tam tikrų jurisdikcinių problemų e, bendrovėms, kurios e, veikia tarpnių mastų, e, Tačiau tai yra na, puikus pagrindas tolesnėms daryboms, kurios galės būti stiprinamas ateityje. E, yra keturios pagrindinės kryptis šiose darybose, tai yra e, žmogus teisų pažydimų prevencija, e, tarpinėje priekyboje, taip pat galimėse, galimybė siekti teisingumo, tarpinis bendradarbiavimas įgyvendant šį instrumentą ir tarptautinės stebėsenos sistema arba instrumentai. E, pirmasis svarstymas buvo svarbus, e, kaip ir pačios darybos dėl sutarties, kadangi čia dalyvavo 95 valstybės narės ir 400 įvairiausių pilietinės visuomenės atstovų, tarp jų privataus sektoriaus, profsąjungų, e, mokslo atstovai, taip pat delegatai iš tarp tikrų tarptinių organizacijų. E, žmonės turintis tam tikrų e, specialių galiojimų e, žmogaus teisų komisijoje, nacionalinėse organizacijose, taip pat parlamento atstovai, nacionalinių parlamentų, taip pat lyginių bendruomenės atstovai ir panašiai. Diversijos organizacijos taip pat buvo pakvistos ypatingai tos organizacijos, kuris turi patariamą balsą jungtinių tautų sistemoje. Na ir iš tikrųjų matome, kad tai yra e, klausimas e, sulaukęs didžiulio dėmesio ir sudomėjimo. Mes tikimės apie 30 pasaulio regionų. E, tai, tai yra mes laukiame 30 pasaulio regionų atstovų, kurie aptarinėjo dokumento projektą. Na ir išvados po ketvirtojo e, grupės sutikimo buvo būtent raginimas valstybėms narėms ir kitoms kitiems suinteresuotams subjektams e, iki 2019 metų vasario pabaigos teikti savo pasiūlymus ir rekomendacijas. Na ir e, šių diskusijų pagrindų buvo parengti komentarai ir pasiūlymai, kurie turėtų būti teikiami iki vasario, iki 2019 metų vasario. E, na ir šiame procese be abejo vyks tolesnės konsultacijos, e, o pranešėjas turės perži parengti peržiūrėtą sutarties projektą. Jis turėtų pasirodyti iki 19 e, metų Liepos mėnesio ir tai bus panginęs tolesniams diskusijoms. <clears throat> Toliau bus e, tiesioginės darybos dėl šios peržiūrėtos starties, tai yra peržiūrėtos starties projekto, o taip pat ir neprivalomo protokolo, kuris turėtų skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių tarptautinių organų ir organizacijų. Na ir Be to vyks neformalios konsultacijos tarp jungtinių tautų, e, įvairių padalinių, e, nevyriausybinio organizacijų, kitų pilietinių, e, pilietinės visuomenės atstovų, e, specialistų ir panašiai, tam, kad būtų peržiūrėta programa penktajam darbo grupės susitikimui. E, <clears throat> be abejo, kaip ir su kitais, kaip, kaip ir vyko su kitais daugiašaliais teisiniais instrumentais susijusiais su žmogaus teisėmis, gali būti taip, kad darybos truks ne vienerius metus, Labai svarbu, kad e, valstybės vis dėlto palaikytų ryšius ir e, būtų įsipareigojusios, liktų įsipareigojusios saugoti, ginti žmogaus teisės. Kągi, ačiū už komentarus ir dabar jau suteiksiu galimybę pasakyti nacionalinio parlamento atstovams. E, mes turime keturis oficialiai užsiregistravusius kalbėtojus. Na ir aš pradėsiu nuo parlamentarų. Taigi visų pirma, panas Bakelardėvas Koncelus. Pedro Bakelardėvas Koncelus iš Portugalijos, prašau žodis jums. Ar neveikia mikrofonas? Dėkuoju. Aš turėjau galimybę spalio mėnesį dalyvauti iniciatyvoje kurią pasiūlė pirmininkauti Austrija Vienoje. Tos iniciatyvos tema buvo ES e, žmogus teisų pagrindinės e, hartijos įgyvendinimas. Ir buvo akivaizdu diskusijose, kad daug buvo kalbama apie būtent teisingą hartijos normų ir standartų pritaikymą realiame gyvenime. Ir antra, Antra tema, kurioje daug kalbėjome, buvo tarptautinis šios hartijos įgyvenimas. Na ir svarbi hartijos dalis yra jos universalumas ir žmogaus teisų nedalomumas. Tas nedalomumas, jį reiktų suprasti, kad um, pirmosios žmogaus teisų instrumentuose jų struktūra aiškiai e, pabrėžia, kad nėra jokios takoskiros tarp e, žmogaus teisų, ekonominių, civilinių, e, kultūrinių teisų ir panašiai. Iš tikrųjų, e, pagrindinių teisų hartijoje yra tik tai mažas skirelis. kur kalbama vėlgi apie tam tikrą na, rėmimasi būtent e, teismų, teisingumo sistema. E, 2009 metais, kada šitą chartiją tapo privaloma institucijoms ir valstybėms narėms. E, nuo tada vis tik tai ta chartija nesulaukė reikiamų dėmesio, jie nebuvo per daug rimtai žiūrima. Ir Buvo tiesiog konstatuota, kad yra teisiškai privaloma ir e, bendrijos teisėje jai turi būti teikiama pirmenybė. Taigi, baigdamas, aš tiesiog noriu dar pridurti, kad Europos populistai, plačiaja prasme, tapo savačka auka kadangi e, laukinis vakarų kapitalizmas e, O taip pat ir taupimo priemonės iš tikrųjų atnešė daug problemų ir ypatingai tragiškai tai pasireiškė Graikijoje. yra nesuderinama su žmogus teisų gyvenimu tiek ES, tiek ir e, kitur pasaulyje. Dėkuoju toliau du Rumunijos atstovas. Prašome. Panas Manolė. Dėkoju. Mes kalbame apie neligybę, apie žmogaus teisės, verslo pasaulyje ir aplinkosaugą. Šiame kontekste žmogaus teisės prilyginamos yra darbuotojų teisėms. Taip gal ir yra tiesa, bet e, nepamirškime, kad žmogaus teisės turi ir tie, kurie nega, nedalyvauja darbo rinkoje ir kurie negali ją patekti, pavyzdžiui, dėl to, kad negali da, e, mokytis lygiamis sąlygomis su kitais ar dėl kitų kokių nors priežasčių. Ir čia galima paminėti Romaus Netaip jau ir tai galima pamatyti skelbimą, kad e, ieškome darbuotojų, bet e, Romų tautybės žmonių prašome nesikreipti. Tai yra akivaizdi tautinės e, grupės diskriminacija. Ar Europa ką nors daro tam, kad kovo užkirstų kelią tokiai diskriminacijai? Taip. Ar valstybės narės ką nors daro? Galbūt. Ar stambiausios įmonės? Uh, ką nors daro, kad užkirstų kelią tokiai praktikai. Galbūt kelios įmonės ką nors ir daro, bet dauguma tai tikrai ne. Man tai bent jau taip atrodo. Todėl valstybės narės, stambiausios įmonės turi ne tik saugoti žmogaus teisės, bet ir užtikrinti, kad visos visuomenės grupės galėtų jomis naudotis. Dėkuoju toliau. Ponas Nordovis, taip bent jau čia yra parašyta, Danijos atstovas. Dėkoju. Beveik taisyklingai ištarėte mano pavardę, bet nes, nesijaudinkite. Na kągi, labai dėkoju mūsų svečiams, labai įdomus buvo pasisakymai. Aš da, beje stebėjau debatus Prancūzijoje, ponė Potie, labai buvo įdomu ir dabar mes da, bandome tą patį padaryti ir savo šalyje. Nėra lengva. Ir labai svarbu yra iš tikrųjų mums dalintis savo patirtime nes labai yra naudinga pasakyti, pavyzdžiui, pažiūrėkite, Prancūzija padarė tai kažką, tai gal ir mes galime tą patį padaryti. Be to, mums reikia teisiškai privalomų priemonių ir gal mažiau kalbų, mažiau kažkokių gairių. Gairių turime ir taip jau nemažai ir kart, kartais jos gal ir veikia, bet kai kalba eina apie verslų įmonės, kurios kartais būna didesnės nei kokios nedidelės valstybės narės, tuomet iškyla įvairiausių problemų. Ir e, kai kalbame apie darbo grupę, da, kurio kalbama apie dokumentą, kuris turėtų būti taikomas verslo srityje, turėtume suvokti, kad taip, Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją to klausimu, bet pažiūrėkime, ką daro valstybės narės. Pamatysime, kad mažai ką jos daro. Ir mes stengiamės daryti įtaką, dar paspausti Danijos vyriausybę, bet net su jais susitikti buvo sunku, kad galėtume tai aptarti. Todėl aš manau, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai sutelkę pastangas turėtų dabar daryti viską, kad būtų parengti teisiškai privalomi dokumentai. Nes jau gana kalbėti, atėjo laikas veikti. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau Ελένη Σταμαγιάκη iš Graikijos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυ... Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. 2000 metų gruodžio mėnesį Nicoje buvo pasirašyta žmogaus teisų hartija, kurioje yra įtvirtintos darbuotojų teisės kaip žmogaus teisės. Remiantis šios hartijos nuostatomis, tai taip pat užtikrinama yra teisė į darbą. Yra draudžiamas privalomas darbas, užtikrintos e, yra. Užtikri, uh, Užtikrinta e, yra profsąjungų veikla, ta teisė į socialinę socialinį draudimą ir taip pat yra numatyta jaunų darbuotojų apsauga. Taip pat kalbama ir apie profesinio ir uh, šeimos gyvenimo, asmeninio gyvenimo derin, derinimą, kad užtikrinta teisė taip pat išėti motinystės atostogų. Taip pat draudžiama yra diskriminacija dėl lyties. Ir tai yra įtin aktualu, kai kalba eina apie motinystės atostogas. Be to, nepamirškime, kad taip pat dokumente yra uh, E, įtvirtinta žmogaus teisė pasimti vaiko priežiūros atostogas e, gimus kūdikiui arba įvaikinus, įvaikinus kūdikį, e, kūdikį ar vaiką. Ir nesiniai Graikijos socialinio draudimo, socialinės apsaugos ministerija patvirtino nuostatas, kurios yra taikomos žindančioms motinoms, uh, ir taip pat nuostatas dėl vaiko priežiūros atostogų. Deja, tos visos nau, e, tos naujos nuostatos netaikomos tos vienos lyties šeimoms arba tiems asmenims, kurie kartu gyvena pagal partnerystės sutartį. Taigi matome, kad Egzistuoja įvairių nacionalinių nuostatų, kurios yra taikomos darbuotojams, tačiau e, tos nuostatos e, dažnai nepaiso darbuotojų teisų. Ir aš norėčiau paminėti, kad pavyzdžiui, menkesnių įgūdžių darbuotojai susiduria su didžiuliu spaudimu ir uh, E, jų darbas dažnai, e, jie dažnai dirba be garantijų, jų, dirb, jų darbo vietos nėra užtikrintos, dažnai yra atleidžiami be jokių uh, išmokų. Ir Kostandina Kūneva, Europos parlamento narė, buvo užpulta, tuomet, kai ji dar buvo profsąjungos narė. Uh, valytojų asociacijos atstovė. Ji labai prisidėjo prie to, kad būtų keičiami įstatymai, kad būtų visuomet sudaromos darbo sutartis su visais darbuotojais ir kad įmonė samdytų tiesiogiai darbuotojus, o ne per rangos ne, ne, nesinaudodami rangos paslaugomis. Ir dabar visas tas nuostatas reikia gyvendinti tam, kad galima būtų tikrai apsaugoti darbuotojus. Na, šiandien kalbame apie žmogaus teisės ir tai, kaip jos yra užtikrinamos įmonėse. Todėl turime kalbėti apie pažeidžiamiausių darbuotojų grupių apsaugą, apie moterų, apie neįgaliųjų darbuotojų, LGBT darbuotojų ir vyresnių nei 50 metų darbuotojų, migrantų teisės. Ir nepamirškime, kad žmogaus teisės turi būti užtikrintos tiek darbo vietoje, tiek uh, ir kitame, kitose gyvenimo srityse. Toliau Roza Aldija iš Ispanijos. Labą dieną. Dėkoju už tai, kad sutikite mums šią galimybę dalyvauti šio komiteto posėdėje. Aš norėčiau pabrėžti, kad ketvirtame tarp vyriausybinės darbo grupės posėdėje labai aktyviai dalyvavo Europos Sąjunga ir Ispanijos atstovai kalbėjo apie tai, kad būtina apsaugoti darbuotojų žmogaus teisės ir apie tai, kad reikia taip pat apsaugoti ir nepriklausomas organizacijos, kurios rūpinasi darbuotojų žmogaus teisėms, teisėmis. Tai yra būtina tam, kad galim būtų iškir, išgirsti tų žmonių balsą ir reikia užtikrinti, kad ir žmogaus teisų gynėjai galėtų padėti nukentėjusiems asmenims gauti kompensacijas, tuomet, kad tai yra reikalinga. Dėkuoju, ir dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Jūs nevyriausybinio organizacijų vardų norėtumėte nepasisakyti. Aš turiu dvi pavardės - Adriana Espinoza. Mhm. korporatyvinio teisingumo asociacijos atstovė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad iš to, kas buvo pasakyta, kad mes visi sutarėme, kad vienas iš svarbiausių iššūkių yra užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms tarptautinėme, tarptautinėme verslo srityje. Ir nacionalinio parlamento atstovai, ir ES institucijos uh, dalyvauja šiame renginyje ir aš norėčiau pabrėžti, kad mes turime unikalią galimybę spręsti šią problemą. Taip, iš tikrųjų. Prancūzijos įstatymas dėl budrumo priežiūros pareigos, apie kurį kalbėjo panas patie, yra nepaprastai svarbus, nes tai yra toks vienintelis kol kas dokumentas, kuris reikalauja, kad tarptautinės įmonės užtikrintų, kad laikomasi žmogaus teisų, net ir tuomet, kai jos veikia da, už ES ribų. Bet e, kitos e, šalis seka Prancūzijos pavyzdžių ir diskusijos jau prasidėjo keliose parlamentuose ir per jas kalbama apie tai, kad stambios korporacijos turi užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų visoje tikimo grandinėje. Yeah. Ir taip įmonė, įmonėms bus taikoma priežiūros pareiga. Ir tai priežiūros pareiga užtikrinti, kad būtų laikomasi jungtinių tautų gairių dėl verslo ir žmogaus teisų derinimo. Šveicarijoje, pavyzdžiui, mes turime taip pat panašias nuostatas Niderlandai, au, Niderlanduose, Austrijoje taip pat kalbama apie galimybę sukurti teisės aktą ir vyriausybė, vyriausybės galvoja apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad įmonės laikytųsi žmogaus teisų. Taigi, šios šalis reaguoja į vis didėjantį visuomenės susirūpinimą. Pilietinės visuomenės atstovai, vartotojų teisų gynėjai ir šiaip piliečiai vis labiau reikalauja, kad įmonės e, užtikrintų, kad laikomasi žmogaus teisų. Ir mes matome ir Luksemburgą, ir Suomijoje, ir kitose šalyse nuolat to yra reikalaujama. Todėl teisės aktai, kurie tvirtina priežiūros pareigą, susilaukia vis didesnio pritarimo, todėl kad jos tie, tie, tokie įstatymai yra labai konkretus ir jais taip pat e, jos yra numatyta galimybė atlyginti padarytą žalą tiems, kas nukentėjo nuo e, netinkamos e, įmonių veiklos. Taigi matome, kad situacija keičiasi. Pilietinė visuomenė ir net įmonės kartais rodo pavyzdį. Ir matome, kad ir valstybėse, ir jei valstybės narės, ir visa Europos Sąjunga nenori atsilikti nuo visų šių tendencijų, tuomet ir jie turėtų patvirtinti privalomas taisyklės taikomas įmonėms žmogus teisų srityje. Dėkoju toliau Debi Štothart, ASEAN tinklo koordinatorė iš Birmos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat atstovauju PDAH. Mes dirbame Azijoje su darbuotojais ir mes matome, kad, kad šiuo metu da, vis dažniau yra pažydinėjami žmogaus, da, darbuotojo žmogaus teisės. Nes Mianmarėje, ten, kur yra kur visiems vyksta, žinoma, problemų su uh, uh, rohingiais. Ro, ro, vis tiek bandoma da, da, spręsti problemas e, da, verslo sektorijoje. Bet žinome, kad net Europos Sąjungoje nėra teisės aktų, kurie e, galiotų šios rytyje ir Austrija neturi net pirmininkaujantį šalis, neturi jokių, jokių veiksmų planų. Nei tokį planą turi Rumunija, kuri perims pirmininkaujantį kitą, da, kitais metais. Ir reikėtų, atsisi, reikėtų patvirtinti uh, labai konkrečias priemonės, tokias, pavyzdžiui, kurias patvirtino Prancūzija, e, kaip Prancūzijos įstatymas dėl priežiūros pareigos. Taip pat reikėtų e, pasimokyti iš Ekvadoro ir pamatyti, kaip jungtinėse tautose vyriausybė kartu su universitinėmis organizacijomis e, susitelkia ir rengia privalomą priemonę, kuri padėtų daugiau tarptautiniams kompanijoms apsaugoti žmogaus teisės tose teritorijose, kur jos veikia. Deja, reikia pasakyti, kad nepasakau, kad aš dalyvavau Ženevoje vykusiuose diskusijuose, reikia pripažinti, kad labai gaila, kad Europos komisija neįtin konstruktyviai e, dalyvavo šios darbo grupės veikloje. Ji kaip tik trukdė ir tai netitinka ES vertybių ir principų puoselėjimų Europos parlamento. Mes e, vertiname Europos institucijų veiklą įvairiose sritise, siekiant e, užtikrinti, kad nusekliai būtų laikomas įsipareigojimų žmogaus teisų srityje, skaitant ir vers, versle. Aš turiu pasakyti, kad kai mes e, kalbame apie priekybos ir investicijų susitarimus, matome, kad čia taikomos visiškai kitokios laukinių vakarų, o ne Europos taisyklės. Kodėl aš tą sakau? 2016 metais ombudsmenas paskelbė, kad Europos komisija netinkamai elgėsi, todėl kad neatliko ES ir Vietnamo prekybos, laisvos prekybos susitarimo poveikio vertinimo žmogaus teisėms. Uh, Praėjo dviejai metai ES ir Vietnamo investicinės susitarimas taip pat neužtikrina žmogaus teisų apsaugos ir tai šokiruoja. Nepa... Taip yra, nepaisant to, kad e, per pasarusius 18 mėnesių Vietnamas e, ėmėsi griežtų represinių priemonių prieš žmogaus teisų gynėjus. Taigi, jei mes norime, kad būtų taikoma nuosekli politika žmogaus teisų srityje, mums reikia iš esmės peržiūrėti ir laisvos prekybos susitarimų turinį ir to, kaip tos sutartys yra sudaromos. Ir dabar poro žodžių apie investuotojų ir valstybių ginčio sprendimo mechanizmą. Mes matome, kad ši, šiuo mechanizmu yra piknaudžiaujama tam, kad įmonės nesilaikytų savo įsipareigojimą žmogaus teisės rytyje ir kad neatlygintų padarytos žalos nukentėjusioms bendruomenėms. Tai, yra, tai turi baigtis kai mes girdime, kad įmonėms leidžiama ne uh, mokėti kompensacijų už žmogaus teisų pažeidimus. Kai mes girdėme, kad vergovė buvo panaikinta Europoje. Ir ver, ver, vergvaldžiams buvo sumokėtos kompensacijos už tai. Ir mes negalime leisti, kad tokia praktika pasikartotų kitose pasaulio vietose. Or. Kolegos, turime dar vieną parlamentarą, kuris nori pasisakyti. Alberto Airola, Italijos parlamento narys, prašau. Dabar. Dėkoju. Aš taip pat esu žmogaus teisų komiteto, tenės nepaskirto pirmininko pavaduotojas. Aš visiškai pritariu uh, tam darbui, kuris vyksta Prancūzijoje, siekdama užtikrinti, kad tarptautinės įmonės būtų atsakingos už savo žmogaus teisų pažeidimus, kai nesilaiko žmogaus teisų hartijos nuostatų. Ir tai, ką sakė kolega iš Portugalijos ir tai kolega iš Danijos, ta, kalbėjo apie tai, kad reikia jau, kad jau gana mums gairių, kad mes turėtume ir ES lygmenių pereiti prie labiau privalomų priemonių. Tai taip, problema yra tokia, bent jau kiek aš matau, kad santykiai tarp, tarp tarptautinių korporacijų ir kai kurių, pažiūrėjau, Afrikos šalių yra tokie, kad kad sudaromos sąlygos labai rimtiems ekonominių teisų pažeidimams ir to pasikoje žmogaus teisų pažeidimams. Mes žinome, kad tenai darbuotojai dirba kartais baisiomis sąlygomis, kurias primeta tarptautinės bendrovės. Ir e, valstybės po to e, perka tų prekes ar žaliavas iš tų įmonių ir apsimeta, kad nieko nemato, nieko nežino. Ir taptutinės bendrovės nesilaiko dažnai darbuotojų teisų Bet neužtenka tik e, su jomis dirbti, reikia dirbti rinktinėse tautose, kuriuose posėdžiauja tie pa, tų pačių šalių prezidentai, kurie leidžia, e, kad jų šalise susidarytų tam tikros, e, tam tikros sąlygos, kurios tinka, kurias galime būtų apibūdinti kaip vergovę nes matome, kad dažnai ir vyriausybės dalyvauja tame procese. Jei tai nereaguosime, tuomet nesižvelgsime tai, kad tarp vyriausybinės įmonės bando pasipelnyti, aišku, iš įvairių situacijų, bet nepamirškime, kad kartais tie, kurie jiems padeda, posėdžiauja net ir jungtinėse tautose ir jie yra kalti dėl rimtų nu, nusikaltimų. Ir aš manau, kad net ir čia mums reikėtų imtis veiksmų. Dėkuoju. Dėkuoju. Norėčiau pridurti, mėly kolegos, naujoms ES šalims, aš turiu omenyje rytų ir vidurio Europos šalis. Tai yra nemenkas iššūkis. Būtent santykis tarp žmogaus teisų ir investicijų tarptautinių korporacijų veiklos, kurios po šių šalių įstojimo į ES pradėjo vykdyti veiklą mūsų šalyse ir yra nemažai įtampos ir nemažai neteisingumo. Taigi ši problema tikrai yra labai svarbi ir mums. Tai yra ES viduje, ne tik trečiosiose pasaulio šalyse. Na ir galiausiai. Ir pusantros minutės dabar žodis mūsų prelegentams, kad jie irgi. kad jie pasisakytų. Ta pačia tvarka. Šahan, pirmoji, prašau. Ačiū. Dėkoju už visus tos komentarus ir pastabas. Aš tikrai pritariu tam, kad reikia užkirsti kelią laukiniam kapitalizmui, ką, apie ką kalbėjo atstovas iš Portugalijos. Aš manau, kad mes reikalaujame, kad e, tiekimo grandinės modelis būtų pakeičiamas, kad jis tarnautų dirbantiems žmonėms. Ir aš norėčiau padėkoti Graikijos atstoviai už tai, kad ji labai aiškiai papasakojo, ką reiškia da, dirbantys žmonės. Tai nėra tik tai uh, paprastesnius darbus dirbantys žmonės, bet ir tie, kurie ne, netgi neturi prieigos prie darbo rinkos, neturi netgi darbo sutarties. Taigi, kai kalbame apie darbo dirbančių žmonės, turime omenyje labai daug įvairių kategorijų žmonių. Taip pat labai padrasino išgirsti žodžiai, kuriuos išsakė įvairūs parlamentarai, kad juos tikrai įkvėpė Prancūzijoje primtas įstatymas. Ir aš manau, kad tai rodo, kad prancūzijos įmonės ir toliau gauna pelną, tikiuosi, kad pasidalina tą pelną su tais darbininkais, kurie padėjo sukurti tą pelną. Ir būtų teisinga pasakyti, kad prašyti įmonių imtis prevencinių priemonių neturėtų būti laikoma labai radikale, radikalių reikalavimų ir mes turėtumėme visi reikalauti, kad būtų užkirstas kelias konkurenciniam privalumui, kurias turi kai kurios įmonės nesilaikydamos valst... E, žmogaus teisų. O tos, kurios laikosi žmogaus teisų, susiduria su nesąžininga konkurencija. Taigi mes turime kalbėti apie vienodų sąlygų sukūrimą. Ir dar paskutinė mintis, e, pritariu tam, ką sakė Viki, mes tikrai norime išgirsti jūsų balsus, e, kai yra deramasi dėl jungtinių tautų sutarčių ir šiandien tikrai pasidalijome puikia praktika. Tikiuosi, kad kitą kartą išgirsime dar daugiau iš jūsų. Dėkoju. Dabar pana Sano. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis, daugelie pasisakymų buvo kalbama apie tai, kad reikia daugiau saistančių sutarčių. Mūsų patirtis privačiajame sektorėje rodo, kad Aišku, tai būtų naudinga pačioms įmonėms, nes jos galėtų suprasti, kokios yra raudonosios linijos jų veiksmams, jų įmonių valdžiai. Jeigu kalbame apie sutartį, tai yra čia ir pasaulinės valdysenos e, klausimas, nes nėra aišku, kuri šalis turi pakankamai galių, kad, su, kad sukurtų, keltų privalomus reikalavimus. Ir aš manau, kad mes kaip ir kopijuojame tai, ko siekiame pagrindiniais principais, būtent, kad minimalūs būtų numatomi standartai ir žmogaus teisės visuomet išliks aktualios. Ir norėčiau pasakyti, kad e, turime tokių tikrai įdomių pavyzdžių Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, kai buvo bandoma sukurti procesus ir tą rūpešio priebolę, kuri buvo daugiau orientuojama į ateitį, o ne praeitį nes tiesiog prisimama nauja atsakomybė. Ir kalbant apie pagarbą žmogaus teisėms, manau, kad ateityje matysime ir daugiau geros praktikos e, pavyzdžių, pavyzdžiui, iš parlamentų. Nes manau, kad yra įmonių, jeigu pažvelgtumėme į tą sudėtingą praeitį, kurios pradėjo tuos e, rūpešio prievalės e, procesus ir pasikeitė veikla daugelie sričių ir reikalinga gerinti modelių, poveikio modelių vertinimą, ne tik kalbant apie neigiamą, bet ir pozityvę įtaką. Taigi čia yra santykis ir tarp TVT ir žmogaus teisų apskritai ir mes taip pat turime galvoti apie tai, kaip tie geri procesai gali būti pritaikyti kituose kontekstuose. Tas irgi aktualu, dėkoju. Toliau. Prancūzijos parlamento narys Dominik Potier. Ačiū už diskusijas, kurios tikrai labai įkvepiančios. Kai kurie kalbėjote apie tai, kokiu tempu mes turėtumėme priimti saistančius tarptautinius reikalavimus Europoje pradžioje, po to visose jungtinėse tautose. Aš manau, kad skubėti reikia, nes pasaulis yra sudėtingas ir žmogaus teisų, pagarba žmogaus teisėms yra taikos veiksnys. Ir tai yra konkurencingumo, ateities konkurencingumo veiksnys, būtent žmogaus teisės ir aplinkosauga. sauga Čia ES gali laimėti. Mes nelaimėsime, jeigu taikysime pačias mažiausias kainas ir panašiai. Mes, kalbant apie ateities ekonomiką, laimėsime tik tuo atveju, jeigu priimsime labai, patvirtinsime aiškus, aiškius principus ir tai, ką mes padarėme Prancūzijoje, tikrai tai įrodo. Negali būti taikomi dviejopi ar daliniai standartai, reikalinga laikytis bendro globalaus principo ir aš tikrai norėčiau pasakyti, kad prancūzijos įmonės sekasi puikiai. E, mums pritaikius šį, šį rūpešio įsipareigojimą. Tai yra nauja dinamika, kuri yra kuriama ir ją reikia tikėti, ją reikia įdėkti, ji yra ateities dinamika. Tai yra ta pati dinamika, kurią matėme, kai kovojame su vergove 18 amžiuje. Tai pasipriešinimas irgi visuomet buvo jaučiamas. Ir kuosmet ta revoliucija užtikrina naujas technologijas, naują klėstėjimą, kolektyvinės prevencijos priemonės. Taigi aš manau, kad įmonių pasaulis turi pajėgumų siekti inovacijų ir mes įžengėme dabar į tą sistemą ir aš tikiuosi, kad Europos įmonės tikrai sugebės sukurti etikos, e, e, etikos e, verslą. Ir manau, kad Europa, Europos gale yra labai didžiuliai, kalbant ir apie privačias įmonės globalizacijos kontekste. Dėkoju. Ačiū. Senatorius Altava dabar pasisakys, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau paliesti pirmą temą, atsižvelgiant tai, ką sakė kolega iš Rumunijos. Jisai sakė, kad yra įmonių, kurios neleidžia, pavyzdžiui, čigonams Romams dirbti. Pavyzdžiui, Ispanijos konstitucijoje tai draudžiama ir mes tikrai tikime, kad Romai Ispanijoje Romai, kurie ateina, atvyko iš Romi, e, Rumunijos, yra labai svarbi darbo jėga ir jie turi tas pačias teisės, e, turiuomenė, ir ekonominės, socialinės teisės, teisės, teisės į socialinį saugumą, socialinę apsaugą. Ir dar norėčiau pasakyti, kad yra daug būdų, kaip galima išspręsti šią esminę problemą, bet žmonės turi būti pirmoje vietoje. Ispanija pasirinko konkretų sprendimą tokį sprendimą, kuris yra svarbus, nes jis gimė iš konsensuso. Tai reiškia, kad yra reali valia įgyvendinti tai, nes tam pritarė ir profsąjungos, ir verslo asociacijos, ir teisės aktų rengėjai, ir akademikai ir panašiai. Taigi mes norime užtikrinti, kad kažkokiu tai būdu būtų galima įgyvendinti šią sutartį, kad visos valstybės suprastų, kad tai yra labai svarbu visoje darbo grandinėje, kad būtų užtikrinama žmogaus teisės. Ispanijos visuomenė yra labai reikli ir reik, visuomenė reikalauja atsakomybės iš įmonių ir iš jų taikomų strategijų. Ir taip pat matome, kad žmogaus teisės taikomos kur kas dažniau nei anksčiau, daug yra vidutinio dydžio įmonių, nedidelių įmonių, kurios savo nuostatose irgi yra įtraukę žmogaus teisų reikalavimus. Taigi tiek. Dėkoju. Least, Mrs... Pane Albornos. Ačiū. Kaip žinia, Ekvadoras yra atsakingas už dėrybas dėl saistančio susidarimo. Ir tikrai labai malonu pasisakyti čia ir uh, Džiaugiuosi, kad parlamentas mus pakvietė, dėko, dėkingi esame jums visiems, taip pat e, piliečių atstovams esame dėkingi ir prašau jūsų, pareikalaukite savo vyriausybių, kad jos aktyviau dalyvautų dėrybų procese jungtinėse tautose, kai kalbame apie saistančią priemonę, nes aš esu įsitikinusi, kad ES ir valstybės narės pasikliaudamos savo teisėkuros patirtimi galėtų labai smarkiai prisidėti, kuriant tarptautinę teisę šioje srityje. Taigi aš norėčiau pakviesti dar kartą jūs visus aktyviai dalyvauti tame procese. Mes irgi norime konsensuso pasiekti, nes konsensusas leidžia užtikrinti, kad tie teisės aktai būtų, bus pritaikyti. Taigi kviečiu ES dalyvauti aktyviau dėrybo, dėrybų procese. Procese, kur deramasi dėl labai svarbios tarptautinės priemonės. Dėkoju. Ačiū. vis, visiems už pasisakymus, visiems e, Europos ir nacionalinių parlamentų nariams dėkoju. Manau, kad tikrai šiandien puikiai prisidėjome minėdami žmogaus teisų deklaracijų jubiliejų. Dėkoju, te laimina Jūs Dievas. Iniciamo questo. Na kągi, pradėkime trečiąją mūsų diskusiją. Kaip jums yra žinoma, kalbėsime apie tvarę plėtrą ir žmogaus teisės. Mums nepaprastai malonu ir mums didelė garbė matyti Ai Veivei mūsų gretose. Mes jį pakvietėme, kad jis pakalbėtų apie žmogaus teisės ir tvarę plėtrą. Uh, Ir šį rytą jau įvairūs politikai ir suinteresuotosios šalės galėjo pasikeisti nuomonėmis, minėdami visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinės. Ir suprantame, kad šis dokumentas yra nepaprastai svarbus demokratiškai kose visuomenėse. Ir taip pat nepaprastai svarbu užtikrinti raiškos e, laisvę. Ir žinome, kad kultūra vaidina taip pat nepaprastai svarbu vaidmenį demokratinėse valstybėse. Ir man yra labai malonu suteikti žodį kinų menininkui Ai Weiwei. Jūs žinote, kad jis yra ne tik menininkas, bet e, kuris veikia įvairiose sritėse kultūros, e, skulptūros, gamina instaliacijas, kuruoja įvairias parodos, nuotraukas e, kiną, bet yra ir dar ir visuomenės e, veikėjas, e, jis aktyvus ir politinėme, ir kultūrinėme gyvenime. Ir nemažai jo darbų sukėlė visuomenėje diskusijas. Taigi sutikiu jam žodį, prašau. Okay. Okay. Uh, 谢谢。呃，尊敬的女士。 Noriu visiems padėkoti. Pone ir ponios. Kai kalbame apie žmogus teisės, kyla klausimas, ką reiškia būti žmogumi. Nes buvimas žmogumi turi tam tikrų pasiekmių. Žmonimi e, reiškia tam tikrą žmogišką orumą ir dėl to žmogiškosios teisės yra susijusios šito orumu. E, ekonominis saugumas, teisė į įsilavinimą, teisė į mm, saviraišką, būrimąsi e, sudaro savotišką mąstyseną, kuri leidžia žmogui būtent išreikšti save. Ir jeigu mes atsakysime pastangų e, išlaikyti žmogišką orumą, tai mes e, praktiškai pakirsime pagrindus patys buvimo žmogumi. Mes turime sustapatinti su žmogaus e, teisėmis, nes kitaip, e, jeigu mes ignoruosime žmogaus teisės, tai paprasčiausiai iš tikrųjų pakeisime šios principus ir tada pasiekmes bus liūdnas, nes e, tai veda prie dviveidiškumo, prie kvailybės, prie įvairiausių konfliktų. Mes matome, kad žmonija per pasaros metus e, žengė per keletą vystimosi etapų ir e, Europą konkrečiai e, iš buvusių kolonijinių valstybių virto demokratinių valstybių bendruomenė, kurios yra pasirengusios apsaugoti individuo teisės. Kitos visuomenės taip pat perėjo didžiulius pokyčius ir žmogus teisų koncepcija dabar taip pat yra didžiulių iššūkių. Uh, Šitie iššūkiai kyla tik dėl to, kad e, yra nevienodų mm, ekonominio vystimosi e, etapų e, ir dėl to, kad valstybės skirtingai žiūri savo interesus. Bet taip pat ir skir... yra e, skirtingai interpretuojami pagrindiniai žmogaus teisų principai ir valstybės juk skirtingai vertina žmogaus orumą, žmogaus teisės, žmogaus laisvės ir panašiai. E, šių dienų realijose mes e, matome, kad po trupučiuką yra prarandamos pagrindinės žmogaus teisų vertybės, humanitarnės teisės, moralinė teisė, išsaugoti žmogiškai orumą ir naudotis tomis laisvėmis ir teisėmis. Istorija rodo, kad e, kada etinės ir moralinės vertybės silpsta, tai iš tikrųjų veda prie skausmingų pasiekmių, tai matome visur. Pasaulinė pabėgėlių krizė kasdieną vis gilėja. 17 milijonų pabėgėlių dabar e, priversi palikti savo namus dėl karo, dėl skurdo. E, matome, kad pasaulis e, trupučiuką e, yra degraduoja, aštrėja ekonominė ir ekologinė krizės, e, regioninės politinės e, problemos ir nestabilumas auga, autokratiniai režimai e, brutaliai primeta savo valią, o demokratinis valdymas e, tarsi traukėsi. Ir institucijos pasikliavimas e, e, laukinio kapitalizmo principais e, iš tikrųjų didina atotrukį tarp turtingiausių ir skurčiausių sluoksnių. Ir mūsų pasaulis dar niekada nebuvo toks atskirtas, toks susiskaldęs. E, daugelį visuomenių e, asmenys neturi teisės laisvai bendrauti, mokytis, e, atskleisti savo gebėjimus, e, siekti savo didelių socialinių idėjų, e, neturi teisės į būrimąsi, į tikėjimą ir panašiai. Iš, e, iš tikrųjų, visos šitos laisvės kelia grėsmę e, autokratijai. Būtent todėl tiek daug pasaulyje, pažiūrėjau, žudoma ir dinksta viešniausių žurnalistų, kodėl religinės bei nevyriausybinės organizacijos yra negalsingai slopinamos. E, korumpuoti režimai ir toliau e, pelnosi iš e, neatsakingos priekybos ginklais, diktatūros, mėgaujasi tyliu kapitalistinių valstybių pritarimu. Religinė takos skira, regioniniai ginčiai, etniniai konfliktai, visa tai yra dalis jėgo žaidimų, kurie vyksta pasaulyje. Ir logika čia paprasta. E, Silpninti, skaidyti, valdyti, primetant tam tikrą dominavimą ir tam tikrą jėgą. Mm, e, iš tikrųjų, e, kada žmonės nebetenka saviriškos teisės, kada jie yra nutildomi iš baimės, tai, tai tik tai pasitarnautėms režimams. E, reikėtų peržiūrėti visą žmogaus teisų e, sistemą. Nes dabar žmogus teisės iš tikrųjų apima daug įvairiausių aspektų, kurie tarpusavėje sąveiko. Ir nesvarbu, mes kalbame apie individuo teisės ar apie tikslus, kurių siekia politinės bei interesų grupės. E, vis tik tai ne viena iš tų darbo atvarkė programų neegzistuoja atskirai nuo kitų. Jeigu pasitelksime istorinę patirtį, tai dabar iš tikrųjų visos uh, sąlygos, visi veiksniai, kurie susijęs su žmogaus teisėmis, yra tarpusavė daug glaudžiau susiję. Teisė vaikams užaukti ir gauti slavinimą, moteriams teisė į apsaugą, uh, teisė į saugią aplinką, teisė išsaugoti kitų gyvų būtybių gyvenimą, e, gyvybės, teisė apsaugoti mūsų ekosistemas, mūsų gamtą. Visą tai yra esminiai elementai, kurie taip pat prisideda ir kurie sudaro žmogaus teisės. Mes matome, kad autoritariniai režimai e, kartais dangstosi e, kovas terorizmu ir ta siaurina žmogaus teisų e, ratą, apkarpojas bando e, paveikti žmonės įvairiose srityse. Na ir iš tikrųjų šitas problemas reikia spręsti. E, dabar e, per interneto kontrolę, per veidų atpažinimo technologijas autoritariniai režimai dar labiau bando sukontroliuoti žmonės, kontroliuoti jų mintis, jų veiksmus, sukurti baimės atmosferą ir kartais netgi ištrinti žemės paviršiaus apskaitai ištisas grupės, kurios siekia savo laisvės. Mes matome, kad e, tokie dalykai primetami viso pasaulio dalise, vyrių laipsnių. Ir dabar iš tikrųjų šiomis sąlygomis e, nepavyksta sutarti dėl žmogaus teisų bendro supratimo. Diskusijos yra gana trumparegiškos ir praktiškai e, tai lieka tik tai šis pokalbis, nes šiandien Junktinės valstijos, Rusija, Kinija e, turi daug ginklų, turi daug kitų priemonių. Ir jeigu mes norime e, sustabdyti procesus, kurie tik tai priartina e, ginkluoto konflikto galimybę, mes turime e, neužsiliuliuoti e, gražiai žodžiais ir melais. Kapitalizmo plėtra e, kapitalo gale, kuri nuoltos stiprėja ir plinta. E, e, iš tikrųjų, e, turi būti pašaboti, nes jeigu mes nesimsime reikiam priemonių, iš tikrųjų tai galim skainuoti labai brangiai ir mes vėliau galėsimės. Žmogaus teisės nepriklauso nuo atskirų individų ir žmogaus teisės neapsiriboja tam tikrą pasaulio dalimi. Šitos vertybės priklauso visai žmonijai, kadangi žmogaus teisės yra bendra vertybė. E, tai kada kurioje nors visuomenėje yra pažydinėjamas žmogus teisės, be abejo, nuo to kenčia visa žmonija, pažydžiamas viso žmonijos orumas. Kita vertus, tik tai kada e, apsaugomos žmogus teisės ir orumas, žmogiškas orumas visuose pasaulio regionuose, tik tai tada žmonija galės iš tikrųjų e, būti kad dėl savo ateities. E, E, kalbant apie žmogus teisės, iš tikrųjų e, mes vis dar kartais atrodo apgunėjame save, tačiau klausimas yra, ar mes per daug e, savanaudiški, mes nedrįstame pasisakyti, ar mes esame per daug naivus, ar mes bandome save apkvailinti, kad chaosas pasaulyje yra visai primtinas, Ir ne, nebus taip, kad e, netrukus pasaulis virs grįvėsiais, kur bus suduštas visus mūsų svajonės. E, todėl mes turėtumėm propaguoti ir skatinti vertybės, su kuriamis visi galime sutapatinti, e, pasitelkę mokslo žinias, pas... turime gerbti gyvybę, turime pasitikėti visuomenę. Viso to mums reikia tam, kad galėtumėm E, ištrinti mums iškilusias kliūtis. E, ir labai svarbu, kad vis dėlto e, gyvenimas, gyvybė tartų vertybė ir ta gyvybė, kurią nesvarbu, ar tai yra žmonių gyvybė, ar tai yra gyvūnų, kitų gyvų būtybių gyvybė, vis dėlto turi tapti bendra vertybė. Mes turime pasitikėti e, humanitarais ir mes turime išmokti vertinti gyvybę ir tada, be abejo, taip prisidės prie visos žmonijos gerovės. Ačiū. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau stikti žodį parlamentų nariams ir pirmiausia, ponas Bengo. Ponia Erika Benga, dėkoju. Dėkuoju, da, labai malonu dalyvauti šiame renginyje ir dėkuoju Jums už įdomius pasisakymus. Aš manau, kad kai mes kalbame apie žmogaus teisės, svarbu yra panagrinėti ir kultūrinės teisės. Deja, ES yra tokių bendruomenių, kurios susiduria su problemomis. Da, Tai jos ne visuomet gali dalyvauti formuojant politiką, ypač kultūros rytėje. Ir vengrų mažuma yra, Rumunijoje yra viena iš tokių bendruomenių. Ne, mes esame susirūpinę dėl mūsų teisės gauti de, de švietimą de gimtają kalbą. Lab... Mes žinome, kad viskas tarpusavį yra susiję. Uh, ir kiekvienos bendruomenės da, būklė, da, da, jausena da, veikia padėti regione ir todėl tai turi pirpėti visam Europos, visai Europos Sąjungai. Turint galvoje, kad Europos Sąjungoje egzistuoja įvairios mažumos ir žinome, kad įvairios ma, tos mažumos gyvena dažnai, da, joms sakomos nevienodos sąlygos. Į tai mes turėtume atsižvelgti Europos Sąjungoje, turėtume atsižvelgti tai, kokiamis sąlygomis jos gyvena. Uh, Šiais naujais laikais e, da, visi susidurime su da, naujais iššūkiais ir todėl aš manau, kad mums reikia da, naujo mažumų teisų standarto. Manau, kad ES turės ateityje pagalvoti apie da, tai, ar nereikėtų sukurti tokio standarto, nes ES turi apsaugoti visas Europos žemynė gyvenančias tautinės mažumas. Dėkoju. Angela Guerra. Angela Guerra toliau. Dėkoju, dėkoju ir norėčiau visus pasveikinti ir ypatingai sveikinu Ai Weiwei, kuris ką tik pasisakė ir dėkoju jam taip pat už jo darbą. Darbo tvarkė 2030 pareigoja valstybės reaguoti į iššūkius, apie kuriuos šiandien buvo kalbama, ypač žmogaus srityje. Pavyzdžiui, Portugalijoje mes dirbame šioje srityje, bet yra ir Yra ir šalių, su kuriomis mes bendradarbiaujame dvišalių pagrindų, bet reikėtų galvoti ir apie daugia šalę bendradarbiavimą. Ir viena iš mums svarbių sričių yra sveikatos apsauga. Tai yra nepaprastai svarb, svarbi sritis, ypač kai kalbame apie reprodukcinę sveikatą. Mes remiame taip pat uh, uh, Tai remiame vieną Europos parlamento ir valstybių narių gyvendinamą iniciatyvą Afrikoje. Mes matome, kad didėjas E, skirtumai tarp šalių, ypač kai kalbame apie sveikatos apsaugą, apie, tą, e, apie galimybę naudotis e, pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis, pavyzdžiui, apie galimybės gauti nevaisingumo gydimą. Čia ir situacija labai yra įvairi. Ir mes matome, kad čia taip pat trūksta netinkamo deramo finansavimo nacionalinių lygmenių. Ir mes matome, kad šiandien, kai valstybė susiduria su finansiniais sunkumais, vis mažiau lėšų skiriama yra šioms sritims. Ir Dažnai būna taip, kad, pavyzdžiui, biudžeto projekte yra numatomas finansavimas šioms sritims, bet po to tie, kas yra atsakingi už finansus, vis dėlto viską išbraukia. Ir Aš manau, kad reikia daryti viską, kad dėl nepakankamo finansavimo nebūtų kvestionuojamos pagrindinės žmogaus teisės sveikatos rytyje. Ir e, šiandien, kai pas mus atvyksta labai daug migrantų, mes turime suvokti, kad sveikatos e, e, teisės yra nepaprastai svarbios. Barbara. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už Jums už Jūsų pasisakymą ir aš tikrai norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs uh, e, suderinate savo meną su politinė pozicija tam, kad galėtumėt e, paveikti. Uh, ES politiką. Aš manau, kad mes, valstybės narės ir visos ES institucijos, nesugebėjome užtikrinti pabėgėlių teisų, kaip mūsų visiems yra žinoma. Mes visi žinome, kad da, da, kad prie ES e, siena yra pavojingiausia pabėgėliams šiuo metu. Uh, Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs kalbėjote apie žmogaus teisės, apie tai, kad kiekvienas žmogus e, de, turi, um, turi teisę būti laisvas nuo baimės ir laisvės nuo, skur, la, nuo skurdo. Aš manau, kad tai labai svarbu yra dar kartą pakartoti. Ir kai mes žvelgime ES politiką ir į neseniai ES patvirtintas žmogaus teisų strategijas, matome, kad šie, šios principus yra atsižvelgta. Man ne, mums nereikia iš naujo visko rašyti, mums tiesiog reikia tinkamai gyvendinti tai, kas jau yra parašyta. Ir jei jūs pažvelgsite ES veiksmų planą žmogaus teisų srityje, pamatysite tenai tuos visus dalykus. Ten yra parašyta labai aiškiai, kad niekas negali. Da, uh, uh, oriai gyventi, jei jis kenčia nuo skurdo ar baimės. Ir Be abejo, mes turime dirbti daugiau, bet kartais mes matome, kad sugrįžtama yra prie šalto karo retorikos ir atrodo, kad tam tikri politiniai tikslai yra, yra svarbesni nei žmogaus teisės. Ir aš tikiuosi, kad ES jungtinėse tautose darys viską, kad žmogaus teisų savoka būtų traktuojama taip, kad būtų atsižvelgta ir, indiv, ir, ir asmenų žmogaus teisės, ir bendruomenių teisės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia, kaip ir kiti, norėčiau padėkoti Ai Weiwei už tai, kad jis pas mus atvyko. Jis kalbėjo čia, Europos parlamente, ir dėja jis neturi tokios teisės savo šalyje. Ir tai jau yra labai svarbus ženklas, kurį ES siunčia, rodydama, kad ES institucijos, ypač Europos parlamentas, vaidina žmogaus teisės srityje. Jau buvo paminėta Sakarovo premija už minties laisvę ir kad labai dažnai šios premijos laureatai gauna po to ir Nobelio taikos premiją. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad Europos parlamento nariai turėtų dalintis, bendarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Ir norėčiau papasakoti Jums apie dvi iniciatyvas, kurių, kurias mes įgyvendiname čia, Belgijoje. Briu, Briuselio prancūziškai kalbantis parlamentas parengė iniciatyvą dėl humanitarinių vizų ir dėl migracijos, solidarios migracijos ir tvarios migracijos politikos Ir mes atsižvelgėme Marakešo susitarimą šiuo klausimu ir jau kelios ES valstybės narės pasakė, kad jos neketina prisijungti prie visuotinio pakto dėl migracijos ir net Belgijoje vyksta diskusijoje tarp tam tikrų e, daug, valdančiųjų partijų, pavyzdžiui, tarp ministro pirmininko ir nacionalistinių partijų. Ir da, ministras pirmininkas ketina pasirašyti šį susitarimą, tačiau da, da, tos nacionalistinės partijos nori jam jam sutrukdyti. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mes Bruselėje e, šią savaitę surenksime seminarą apie Burundžių padėtį nes tenai žmogaus teisės nėra paisamos, nes prezidentas nesilaikosi pareigojimų. Jis žadėjo nedalyvauti kitose da, rinkimuose. Tačiau to įsipareigo nesilaikė ir dabar dešimtis, nešimtai tūkstančių Burundijos piliečių turėjo pasitraukti į kamininę šalis kaip pabėgėliai ir pas mus atvyko 80 šios šalies atstovų, tam, kad mes kartu su jais galėtume aptarti tarptautinio baudžiamo teismo pradėtą tyrimą. Ir e, aš norėčiau pakviesti uh, kolegas dalyvauti šioje iniciatyvoje. Dėkoju. Dėkoju toliau ponas Kan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Aivaivei, labai malonu Jūs matyti, labai geras asmenukės beje mokate daryti. Jūs įkvėpėte tiek daug žmonių savo meno kūriniais ir Jūs nebegalite dirbti savo dirbtuvėse ir aš norėčiau jūsų paklausti štai apie ką. Jūs labai atvirai kalbėjote apie žmogaus teisų padėtį visame pasaulyje. Bet aš norėčiau jūsų paklausti apie Tibetų ir Uigūrų padėtį Kinijoje. Kaip jūs vertinate tai, kas vyksta tenai? Daug ką galima padaryti meno pagalba, tačiau galiausiai ir dažniausiai politikai keičia gyvenimo sąlygas. Menas yra labai galinga priemonė, tačiau kaip galima būtų juo pasinaudoti tam, kad jūs paveiktumėt įvairių pasaulio šalių parlamentarų ir politikų mąstymą. Kaip jūs ketinate tą daryti? Kaip jūs galėtumėt, panaudodamas savo meną, pabandyti paveikti politikų, politikų mintis? Dėkuoju. Stamajakė toliau. Pronti. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. 2015 m. rugsėjo mėnesį jungtinėse tautose valstybių vyriausybių narių vadovai patvirtino darbo tvarkį 2030, kuriuose yra tvirtinti tvaraus vystimosi tikslai. Ir šioje darbo tvarkė reikalavome visiškai kitaip vertinti. Da, tvarų vystimasi. Mes norime apsaugoti savo planetą, jos, mūsų aplinką, mūsų ekonomiką. Aš turiu nedaug laiko ir norėčiau pakalbėti apie kelias iniciatyvas, kurios buvo pradėtos gyvendinti Graikijoje. Švietimo ministras aktyviai dirba E, ypač tose srityse, kurios yra susijusi su taika, augumu ir kultūra. Mes rengėme naują veiksmų planą, kuris bus skirtas e, vaikų apsaugai, nes mes manome, kad vaikai yra pažeidžiama grupė. Pirmą kartą apie vaikus šiame dokumente bus kalbama apie jaunus piliečius, nepriklausomus nuo tėvų. Taip pat šiame veiksmų plane mes ketiname pabrėžti, kad labai svarbu vienodai elgtis su visais kad reikia daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų naikinamas skurdas, kad visi galėtų mokytis, kad būtų užtikrinta lyčių lygybė, kad būtų taip pat kuriami tvarūs, darnus miestai bei teisinga vis, uh, teisingumo principų pagrįsta visuomenė. Tai yra labai svarbu ir mes džiaugiamės, kad Mūsų darbo biržos valdyba taip pat ėmėsi veiksmų tam, kad apsaugotų tuos bedarbius, kurie net, neturi o, savo būsto. Ir ka, čia daugiausia kalba eina apie darbo neturinčius pabėgėlius, kurie da, šiuo metu gyvena užsieniečių priimimų centruose, centruose. E, tarp jų yra labai daug moterų ir jaunuolių, kurie, kurie dažnai patiria smurtą. Taip pat yra nemažai e, pilnamečių, bet dar jaunų žmonių, kurie nesimoko, nedirba ir dažnai negali negali susirasti darbo. Ir dabar pagal naują iniciatyvą jie galės kreiptis į psichologinės pagalbos centrus, kuriuose jiems bus suteikta pagalba ieškant darbo. Neusalivan. Ačiū už labai įkvepiančią kalbą ir man atrodo, kad labai pozityvu tai, kad jūs kalbėjote apie menus. Aš manau, kad nepakankamai dėmesio mes skiriame menų vaidmeniui kai, yra, kai vykdomas pokalbis apie žmogaus teisės, ar tai būtų drama, literatūra ar menas, plačiai vaizduojamasis menas. Ir taip pat aš anksčiau kalbėjau apie tai, kad trūksta politinio nuoseklumo ir pateikiau ES pavyzdį kaip svarbiausio donoro pavyzdį vystoma bendarbiavimo srityje ir tuo pat metu ES šalis dalyvauja parduodant ginklus. Niekas iš ankstesnių prelegentų nesureagavo į mano pastabą, tai labai puiku, kad jūs paminėjote a, ginklą priekybą, priekybą ginklais savo pasisakymę. Toliau reikia kalbėti apie migracijos priežastis, bet kai matome, kaip tas bandoma padaryti per saugumo darbo atverkę, tai būti, reikia būti atsargesniems ir kaip pavyzdžiui sulaikymo centrai yra naudojami Libijoje, ten žinome, kad žiauriai yra išnaudojamos žmogaus teisės. Švietimas buvo paminėtas ir TVT tikslus siekiant pasiekėme geria, pozityvaus rezultato, nes daugiau vaikų mokosi. Tačiau švietimas turi būti kokybiškas, nepakanka, kad daugiau vaikų būtų e, lankytų mokyklą. Reikia užtikrinti, kad e, tas švietimas būtų kokybiškas. Dėkoju. Barus. Ja, vielen Dank. Ähm, auch ich möchte. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti Jums už jūsų pasaulinę iniciatyvą žmogaus teisų srityje, ponia Ai Weiwei, ir tai, ką jūs kalbėjote apie tai, kad ekologija yra labai svarbu, kad svarbu užtikrinti žmoniai tinkamas gyvenimo sąlygas. Aš turiu klausimą, kaip menas ir menininkai galėtų prisidėti prie to, kad būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Uh, kad jos būtų plačiai skleidžiamos. Toliau jūs kalbėjote apie grėsmę privačiai sferai, skaitmenės technologijas, dirbtinį intelektą. Tai ko jūs tikitės iš tos politikos susijusios su skaitmeninėmis žmogaus teisėmis? Dėkoju. Pone Enkeli. Ačiū, mano klausimas panašus, eh, Ai Weiwei. Eh, režisieriai, rašytojai, aktoriai produceriai, jie dažnai įsitraukia į politinės diskusijas. Ir nemažai įsitraukia ir diskusijas apie žmogaus teisės. Bet labai nedaug menininkų daro. Damienas Hearst ar kiti garsūs menininkai pasaulyje kalba daug apie žmogaus teisės. Turim netapytojus, vaizduojamo meno atstovus. Taigi kokia jūsų manimų to priežastis? Ačiū. 7-8 minutės jūsų atsakymams, prašau. Aš išgirdau, kalbant apie moterų, vaikų, mažumų teisės, turime suprasti, mūsų, kad šitie mūsų visuomenės komponentai yra mūsų ateities dalis be moterų teisų, vaikų teisų, be mažumų teisų, tibetiečių, uigūrų teisų, be, be jų teisų apsaugos, mes iš vis negalėsime užbaigta, išbaigtai kalbėti apie žmogaus teisės ir nepasieksime savo tikslo. Aišku, mes turime per teisės aktus ir teismų lygmenių, taip pat politikos lygmenių ir vyriausybės lygmenių gerinti tobulinti tą darbą ir siekti pokyčių. Daug vyriausybinių pokyčių pasiekiama kitų vyriausybių spaudimo dėka. Ir tas spaudimas gali būti įvairus, tai gali būti ir ekonominis spaudimas ir kitoks. Būtent per tokį spaudimą, per balsus išsakomus garsiai keičiasi šalis ir labai retai tokie pokyčiai vyksta natūraliai. Ir dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti. Kodėl menas yra potenciali žmogus teisų skatinimo erdvė? Taip yra dėl to, kad kai gyveni neturtingoje visuomenėje, tuomet žmonių jausmai geriau jaučiami ir žmonės nori gražiai elgtis vieni su kitais. Ta matome kiekvienoje visuomenėje, tai yra būdinga visiems. Tačiau tik menas gali surasti tą bendrumą kitose visuomenėse. Politinė ir ekonominė prasme yra daug priežasčių, kodėl ignoruojamos bazinės, bet labai svarbios žmogaus gyvenimo sąlygos. Tai yra galimybė jausti ir mūsų estetiniai suvokimai. Ir tai visuomet labai glaudžiai susiję ir su mūsų etikos principais. Taigi menas gali padėti žmonėms surasti bazinę tiesą, menas gali leisti mums surasti galimybių atskleisti pačius giliausius jausmus ir emocijas. Politika dėja to padaryti negali. Dėl, kodėl tiek daug menininkų nekalba apie žmogaus teisės? Toks klausimas buvo užduotas. Man atrodo, čia yra įvairių priežasčių. Viena jų tikriausiai yra švietimas, švietimas dažnai atskiria politiką nuo tokių dalykų. Atrodytų, kad politika nesuderinama su tais dalykais. Arba, kad politika susijusi su korupcija, ar tai yra neteisinga. Bet kultūra ir politika visuomet labai glaudžiai susijusios su šiais dalykais. Taigi, geri menininkai turėtų skirti dėmesio socialiniams klausimams ir žmonių padėčiai įvairiose visuomenėse ir jų emocijoms, jų jausmams. Ačiū. Grazie. Grazie, possiamo. Koju. Dėkui, galime baigti mūsų diskusiją būtent šiais žodžiais, kurios yra labai svarbus kuriuos pasakė IVV ir aš norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams ir visų darbo grupių dalyviams už tai, kad buvote su mumis ir už tai, kad pasidalijote su mumis savo patirtimi, savo išvalgomis. Ir aš manau, kad tai buvo visiems svarbi, įsimintina diena visiems Europos parlamento ir nacionalinio parlamento atstovams. Trijų darbo grupių darbą tam tikrą prasme vienijo tas pats leitmotyvas. Ir visos tos grupės galvoja apie taip, kaip ES kartu su valstybėmis narimis galėtų žengti į priekį, labai, kurios žingsnių galėtų žengti į priekį, siekdama užtikrinti da, da, visų asmenų teisų ir laisvių apsaugą pasaulyje ir kaip galima būtų apsaugoti žmogus teisės išorės politikoje ir jos pagrindinius principus. Taigi dėkuoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje ir beje norėčiau visus pakviesti taip pat dalyvauti aukšto lygio renginyje, kuris yra surinktas minint visuotinės žmogaus teisų uh, deklaracijos 70-asias metinės. Šis renginys prasidės šiandien 14 val. 30, 30 minučių. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad visus dalyvius norime pakviesti į Europos planto narių restoraną pietų. Ir dar kartą dėkoju visiems už darbą ir linkiu gražio, gero darbo šiandien visiems. Thank you.